Good morning, colleagues, um, and welcome to this important hearing on agreements. Labas rytas, kolegos. Sveikinu su susirinkusius į klausimą dėl partnerystės su trečiosiomis šalimis, migracijos ir gražinimo e, migrantų srityje. Mm, Deve komiteto nariai e, yra susirinkę klausytis to posėdžių jau yra ne visi, nes kažkai kurie yra išvykę į Dramblio kalno krantą misiją. Posėdis yra transliuojamas internetu. E, visi pasisakymai e, bus tinklalapyje, pačioji visuomenė galės su jais susipažinti. Kolegos, šio klausimo tikslas yra ES išorės politikos uh, prioritetus aptarti su trečiosiomis šalimis, panalizuoti juos. E, Europos komisijos atstovai, ES agentūrų nevyriausybinio organizacijų atstovai, akademinio pasaulio atstovai e, dalyvauja šiame posėdėje. Ačiū iš anksto visiems prelegentams už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Norėjau pasakyti, kad visomis ES kalbomis yra užtikrintas posėdžio uh, vertimas išskyrus e, gėlų ir maltiečių kalbą. Tris dalys sudarys mūsų klausimą. Pirmiausia, bus kalbam apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir taip pat demokratinio demens svarbą. Antroji dalis bus skirta dėl Kalbėsime apie mobilumo partnerystę, kalbėsime apie santykius su trečiosiomis šalimis. Trečioji dalis bus skirta gražinimo politikai. ES išorės dimencija labiausiai sutelkta su ben, prie bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kad būtų galima uh, išspręsti uh, tos migracijos šaknų problemą, priežastį surasti tos migracijos. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kokios yra tranzito ir migrantų įsikūrimo svarbiausias kryptis. Tai yra svarbu formuoti ES politiką. Ir mes pradėsime nuo pirmosios darbo grupės skirtos e, bendradarbiavimo stiprinimui. Ir norėčiau pakviesti pirmąjį kalb pirmoji kalbėtojų pona Kapryčio, kuris yra Europos išorės veiksmų tarnybos atstovas. Pone Kapryčiai, žodis jums. Dešimt minučių. Thank you, Mr. Chairman. Ten minutes. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tik dešimt minučių, na, pabandysiu sutilpti į man skirtą pasisakymo laiką. Na, galbūt Ehm, pabandysiu pat, pateikti savo išvadas pirmą, nes tas pas, pas mano pasisakymas gali kartais skambėti toksai truputėlį suplaktas krūvon, gali atrodyti kartais karikatūriškas, tad pradėsiu nuo išvados. Ehm, neįmanoma yra spręsti migracijos šaknų problemos tol, kol žmonės nemato, kad yra sukurta patikima ES migracijos politika svarbu bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, su kilmės e, šalimis. Ir tik tada, jeigu žmonės matys, kad e, egzistuoja rimta politika, bus galima pasiekti rezultatų. Jeigu apsiribuojama tik tuo, kad migrantai išsiunčiami namo ir viskas, taip mes problemų neišspręsime. Mes dirbame savo partneriais, kurie supranto, kad, supranta, kad nepaisant migracijos, ne, nepaisant visoko, egzistuoja didžiuliai iššūkiai svarbu socialinio, ekonominio vystimosi gyvybingi modeliai globalizuotame pasaulyje. Jeigu bus dirbama prieš, prie šitų dalykų, tai tuomet šalis partneris taip pat galės dalyvauti tos modelius kuriant ir migracija bus lengviau valdoma. Tad štai, dabar galėčiau papasakoti apie tai, kodėl aš nusprendžiau padaryti būtent tokią išvadą. Norėčiau labai trumpai, istoriškai, chronologiškai apžvelgti ES dvi praleistas progas sukurti tinkamą migracijos politiką šalyse, kurias labiausiai palėtė migracija. Ir dabar čia turime trečią galimybę ir tikiuosi, kad bent dabar tos progos nepraleisime. Priminkime, prisiminkime 2011 metus e, rugsėjo 11. -ąją. Iš Maroko į Pakistaną ir, ir, ir visur kitur vyko tie E, migracijos rautai. Tuomet JAV priemė labai keistą politiką, karikatūrišką migracijos politiką po, po, po rugsėjo 11 išpolių. Ir paskui atsirado kaiminystės politikos. 2003 metais tos kaiminystės politikos atsirado ir tai atsirado panašių metų, kai ištiko uh, migracijos krizė tarp Maroko ir Ispanijos. Institucijos pasiūlė valstybėms narėms uh, pasirinkti kaiminystės politiką, kuri būtų pagrista tikra partnerystė, dvišalė partnerystė su migracijos kilmės šalimi, visomis šalimis. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, transporto sustarimai, tai galėtų būti žemės ūkio sustarimai e, ar bet kas kitas. Svarbu buvo tai, kad ES išorės politikos paketas E, buvo pasiūlytas, neatsižvelgiant į trečiųjų šalių pageidavimus, ir taip pat buvo pasiūlytas skyrius, kur buvo kalbama apie kovą su migracija. Mes tuomet progą praleidom, nes e, kaiminystės politika nebuvo labai išmintinga. Kaiminystės politika tinkamai plėtojama turėjo būti kitokia, būtų reikėję bendradarbiauti su šalimis, su kuriomis buvo aktualu bendradarbiauti ir reik, būtų reikėję praktiškai tam visų valstybių narių paramos. Tuo metu kai kurios šalys um, ne, vis, ne visada norėjusi įtraukti į tų priemonių gyvendinimą. Na ir mes turime ir dabar dar šalių, kurios labiau galvoja apie E, dvišalės partnerystės privalumus ir mano, kad geriau būtų palaikyti šalius santykius su kai kuriomis trečiosiomis valstybėmis. Na, egzistuoja ES pozicija, bet egzistuoja ir bendras valstybių narių sutari, su, supratimas tam tikras, ne va, dvišaliai santykiai su trečiosiomis šalimis būtų geriau ir tokia tendencija tuomet dominavo. Ir matome, kad vėl nepavyko. Antras, e, po arabų pavasario praleidom antrą progą. Ką tuomet mes darėme ES lygmenių? Mes norėjome kad e, būtų taikomas principas daugiau už daugiau. Vėlgi vaizdas pakankamai karikatūriškas, vėlgi buvo pasirinktas toks neišmintingas požiūris. Galite nuvykti Tunisį ir pasakyti, kuo daugiau tapsite demokratiškesni pagal mano standartus, tuo daugiau aš jums suteiksiu bendradarbiavimo galimybių. Neišmintingas požiūris, kvailas požiūris, jis negalėjo veikti ir neveikė. E, Taigi reikėjo pasirinkti tą mo fomo daugiau už daugiau principą įgyvendinti išmintingai ir galime pasakyti, kad kuo daugiau jūs nuspręsite savo socialinį, ekonominį vystimosi modelį sieti su Europą, su jos vidaus rinka ir visų kitų, tuo daugiau aš galėsiu jūsų prašyti įdėkti mūsų vertybės ir taip toliau ir panašiai. Ir tuomet yra galimybė užmėgsti partnerystės santykius su tokia šalimis. Na ir štai dabar uh, E, tu, du, du traukiniai išvažiavo, o štai dabar turime trečią galimybę. Migracijos krizę turime. Tai yra Sirijos pabėgėlių krizė, ją ja, taip plačiau galima vadinti. Ši krizė buvo aptarta visose laikraščiuose, valstybės narės turėjo reaguoti ir reagavo, e, surenkdamos Balkanų konferenciją, surenkdamos kitas konferencijas Mes dirbome ten, rengėme savo siūlymus, visą tai yra svarbu, bet problema tebelieka ta pati. Jeigu dabar mes turime partnerystės tam tikras taisyklės, kai siekiama užmėgtisi dvišalius santykius, pasinaudoti to teikiamais privalumais ES politikomis, viskas tvarkoja, tai yra gerai, bet visą tai reikia įgyveninti. Štai turime trečią galimybę ir tikimės, kad Europa į šitą traukinį pagaliau suspės. Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba e, yra sudariusios savotiškai bendrą Įmonė, jeigu tai galima pasakyti, jos subendrino turimas priemonės ir yra bandoma laikytis holistinio požiūrių su trečiosiomis šalimis. Kiekvienai šaliai reikia parengti bendradarbiavimo paketą priemonių, 360 e, laipsnių turi būti to paketo apreptis, jeigu taip galima pasakyti, ir svarbu kalbėti ne tik apie vystimus įskirtas lėšas, nes jų niekad nepakaks. Reikia pagalvoti ir apie tai, ką gali pasiūlyti tik Europos valstybės, pavyzdžiui, Open Sky iniciatyvos prie prekybos susitarimai, CNDP ir panašios kitos priemonės. Visa tai reikia taikyti laikant, laikantis holistinio požiūrio. Taip pat investicijų, Europos investicijų planas yra svarbu ir man atrodo šis dalykas taip pat turės ypatingą svarbą, nes tai yra tas svertas, kuris leidžia Europos privačiam kapitalui investuoti tose šalyse. Tai nebus vystomosios pagalbos lėšos, tai bus kitos lėšos. Svarbiausia problema yra ta, kad mes turime padėti toms trečiosioms šalims, kurios nori, kad mes joms padėtume, kurios nori aukti ir išsilaikyti tame globalizuotame pasaulyje ir kurios nori priimti joms tenkančius iššūkius Ir tos šalis nori išlaikyti savo suverenumą, mes turim tokią galimybę jums palikti ir turime atsižvelgti to, ko žmonėms reikia. Ir neturime tik laukti čia tų atvykstančių žmonių ir bandyti juos išsiųsti atgal, turime padėti jų šalims. Tuo ir baigsiu savo pasisakymą ir jeigu būtų kažkokių klausimų, tai tuomet esu pasirengęs juos atsakyti. Jeigu turite klausimų, kurių nenorite užduoti viešai, galima kitur. E, gal, galima pateikti kitaip atsakymus jūsų klausimus, arba štai, pavyzdžiui, kurie klausimai bus aptariami ES ir Afrikos valstybių aukščiausių lygių susitikime. Ačiū. Labai ačiū. Kaip išorės veiksmų tarnybos atstovas kalbėjot labai glaustai, tai mane nustebino. Bet buvo labai įdomu išklausyti jūsų. E, po visų trijų pasisakymų e, klausysime klausimų toliau. E, plėtros komiteto pasikviestas ekspertas, kuris kalbės apie plėtros perspektyvos perspektyves. Tai yra ponė Leila Bodu. E, ji yra karitas Europo politikos e, ir teisinės pagalbos pareigūnė. Prašau. Visų pirma, ačiū, kad suteikėt man progą pristatyti pilietinę visuomenės požiūrį į šią svarbę temą. Šiandien aš pabandysiu uh, pateikti argumentų, kodėl reikia e, šiuose partnerysėse žmogiškojo mobilumo požiūrio. E, pirmiausia, kasgi yra ta Karitas Europa? Tai Europos Karitas e, nacionalinių organizacijų tinklas. Mes labai aktyviai dirbame prieglopšio politikos humanitarnės pagalbos ir vystome bendradarbiavimo srityje. Migracijos partnerystės sistema buvo uh, sukurta ES ir pabėgėlių krizės kontekste. Jūs e, kartais e, suprantate, kad tą reikėtų pavadinti kaip ES vidaus politikos ir solidarumo krizės. Kalbame apie solidarumą, turime suprasti, kad buvome nesolidarus ir su trečiojo pasaulio šalimis. 85 pasauliai pasaulio pabėgėlių yra įsikūrę besivysančiuose šalise. O jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, Jordaniją, ten vienas iš šešių gyventojų yra pabėgėlius. Taigi šiame kontekste matome, kad trečiosios valstybės ir taip labai daug daro ir padeda pabėgėliams, migrantams ES. Ir e, migrantų baimė privertė daugelį politikos kuriejų bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis, iš kurių pabėgėliai arba, arba per kurias važiuoja. Ir e, tokiu būdu yra galvojama pažaboti migracijos rautus į Europą. Taigi, kaip jau sakyt anksčiau, partnerystės e, sistema yra e, E, speciali e, sistema su trečiosiomis, partnerystė su trečiosiomis kilmės ir tranzito valstybėmis, kurie yra siekiama pasiekti e, artimiausios ateities, tolimesnės perspektyvos tikslų. Bet aišku, pagrindinis tikslas yra pasirašti kuo daugiau migrantų gražinimo ir admisijos sutarčių. Pagrindinės tikslinės valstybės yra Nigeris, Nigerija, Malis, Senegalas ir Etijopija. Toliau. Šios partnerystės bazės e, iškelia nemažai uždavinių iš nevyriausybinio organizacijų perspektyvos. Visų pirma, turime suprasti, kad ES vidaus E, migracijos politika ir saugumas dominuoja šiuose partnerystėse. Taigi pagrindinis tikslas e, visų priemonių yra sustiprinti sienų apsaugą, pažaboti migracijos rautus ir sugražinti kuo daugiau migrantų į trečiasias valstybės. Tai yra trumpalaikė perspektyva, tokiu būdu yra reaguojama į žmonių baimės ir žiniasklaidai galima paskelbti, kad migracijos rautai sustabdyti, Tačiau pamirštama tai, kad kai bandome sustabdyti vienus migracijos kelius, atsivers kiti, kurie kartais gali būti pavojingesni. Ir tai tik dar labiau pakursis e, kontrabandos ir priekybos žmonėmis tinklus. Kitas svarbus elementas - Afrikos valstybių interesai šiuose partnerystėse dažnai yra nustumi į šalį. Uh, Man iš pirmojo kalbėtojo buvo įdomu išgirsti, kad ES Afrikos valstybės rengia pare, e, ženklių svarbių dokumentų, jeigu jos yra pasirengusios bendradarbiauti, nes kol kas Afrikos interesai e, lieka nuo šalyje. Dauguma Afrikos valstybių nėra suinteresuotos spręsti migracijos problemas. Pažiūrėkime, pažiūrėjau, Senegalą. Daugiau negu 30 procentų jo BVP ateina iš migrantų išvažiavusių užsienį persiųstų pinigų. Todėl e, tokia valstybė kaip Senegalas pati turi pateikti saukių ir legalių e, migracijos į ES e, kelių planų. E, jie turi numatyti, pavyzdžiui, vizų supaprastinimo sistemą arba darbo leidimų išdavimo sistemą. Daug ekspertų klausia, kokiu mastu ta partnerystė yra reali partnerystė tarp e, dviejų partnerių lygiaverčių pagrindų. Kita skaidrė Vystomasis bendradarbiavimas šiuose partnerystėse tarnauja kaip svertas, bandant e, valstybės partnerės įpareigoti bendradarbiauti pagal ES migracijos darbo tvarkę. Tai labai aiškiai pareikšta keletame dokumentų ir pozityvios ir negatyvios paskatos bus derinamos, bandant e, tas valstybės priversti veikti ir ES sukurs tokią politiką, e, kuri numatys tam tikras pasiekmes nenorintiems bendradarbiauti. Viskas prasideda nuo prielaidos, kad visomasis bendradarbiavimas sustabdys migraciją ir ekonominių sąlygų pagerėjimas sustabdys migraciją. Tuo tarpu labai daug akademinių tyrimų rodo, kad viskas būna priešingai. Kai žmogus e, e ekonomiškai geriau gyvena, jo e, noras migruoti e, padidėja ir galimybės, nes jis turi ekonominių išteklių. Kitas svarbus dalykas, tarnaujantis kaip svertas. Neturtingos valstybės nebūtinai yra strateginės ES saugumo atžvilgių ir neretai jos yra pamirštamos visamajame bendradarbiavimo. Dar viena problema mūsų nuomonė yra ta, kad žmogaus teisės tose partnerystėse nevaidina prioritetinio vaidmens. E, dėl tų partnerysčių yra susiderama su valstybėmis, e, kurių uh, E, žmogaus teisų padėtis yra abejotina. Pastebėjome, kad trūksta tvirtų e, stebėsenos mechanizmų tokiuose partnerystėse. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas su Libija yra akivaizdžiausias pavyzdys. E, Nigerio e, pavyzdys dažnai yra rodomas kaip e, partnerystės sėkmės pavyzdys, bet į viską reikia pažvelgti iš perspektyvos. Pažiūrėkime į tolimesnę perspektyvą. Ir yra ekspertų tyriančių šį regioną, kurie sako, kad dėmesio sutelkimas į migracijos valdymą Nigerija sukelia grėsmę destabilizuoti ir taip trapų regioną ir kadangi nėra realių ekonominių alternatyvų ypač jaunimui, e, tie žmonės papuola nusikalstamų grupuočių rankas. Be to mes e, suprantame, kad stiprėja sienų kontrolė, todėl atsiranda nauji e, migravimo keliai, kurie yra dažnai per dykumą, jie yra labai pavojingi ir sunkiai suvaldomi. Apibendrindama galiu pasakyti, kad viena iš tokių partnerysčių problemų yra ta, kad daugiausia dėmesio yra sutelkiama į saugumą ir e, žmonių gražinimą. Tokiu būdu sugriūna ES galimybės e, propaguoti žmogaus teisės ir savo vertybės globaliame pasaulyje. Europos komisijos DEFCO generalinis direktoratas apie tai kalbėjo. Jis sakė, kad žmogaus teisų uh, Padėtis dėl tokių partnerysčių e, neretai tik blogėja. E, trumpalaikė perspektyva, sutelkiant dėmesį tik tai į saugumo klausimus ir bandymus sustabdyti migraciją vietoj to, kad ji būtų sutvarkyta ar palengvinta, e, kelia grėsmę sugriauti ar sugadinti santykius su trečiosiomis šalimis tolimesnėje ateityje. Todėl labiau pasvertas E, niuansuotas požiūris yra reikalingas tokiuose partnerysėse ir ES bei jos valstybės narės e, turi pasiūlyti atsvarai kažkokių palankių pasiūlymų e, besivysančiam šalims. Vienas iš jų būtų saugesnė migracija. Teoriškai tai turėtų būti rašytai partnerystės bazė, bet praktiškai taip nėra. Baigdama pateiksiu rekomendacijų. Mes sakome, kad reikia skatinti uh, tvarios plėtros tikslą 10.7, e, e, kuriame yra kalbama, kad reikia palengvinti e, saugų ir legalų migravimą. Taip pat turime kalbėti apie vizų ir leidimų gyventi išdavimo supaprastinimą, skaitant studentams. Taip pat turime kalbėti apie visamosios pagalbos apsaugą ar apsaugojimą nuo bereikalingų sąlygų nustatymo ir uh, E, jos pavertimo pagalbos priemonė, turi būti laikomas Lisabonos sutarties 208 straipsnių, taip pat e, santykius su trečiosiomis šalimis turi būti gerbiamas žmogaus teisės, turi būti sukurtas tvirtas ir solidus stebėsinus mechanizmas. Turime užtikrinti, kad bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis nereikštų ES teisinės atsakomybės sumažėjimo e, migrantų ir pabėgėlių teisų atžvilgių. Aš e, E, žinau, kad yra ponas Balman šioje salėje. Labai svarbu, kad patys parlamentarai aktyviai dalyvautų, stebint, kaip įgyvendinamos tos partnerystės sutartys. Na ir galiausiai aš manau, kad jūs, parlamentarai, politikai, e, esate įpareigoti e, šviesti žmonės apie tai, kas iš tiesų yra migracija tai, kad daugumoje politikos priemonių politika yra vertinama negatyviai ir kalbama apie tai, kad reikia pažaboti migrantų srautus, e, yra kursto žmonių baimę. Žmonės nežino, kas ta migracija, jie nesupranta, kodėl kiti migruoja. Todėl turėtume migracijos atžvilgių e, propaguoti daugiau pozityvios informacijos. Ačiū. Ačiū, na ir galiausiai paskutinis kalbėtojas yra e, Violeta Moreno Laks. Ji yra Londono karalienės e, Mary e, universiteto profesorė ir dėstytoja tarptautinės teisės. Dėkuoju, pirmininkė. Jums leidus pristatysiu migracijos partnerystės klausimą, taigi kitą skaidrę. Kasgi MP IPF migracijos partnerystė. Tai yra kaip ir naujas modelis ES išorės ryšių, kaip kad tai jau sakė kolega iš EIVT. Taigi aš dabar aptarsiu, e, kaip tai yra prašyta, kokia logika už tos lypi, kokia praktika ir kaip tai yra, e, kokia praktika susiklošius yra. Uh, Taigi dabar pagal komisijos tekstą MPF pagrindinis dėmesys yra skiriamas migracijos srautų valdymui. Ilgalaikiai tikslai šių dokumentų yra demokratizavimas ir tvari plėtra, e, kilmės ir tranzito valstybės yra kalbama su, tiksliau dirbama su migracijos priežastičių, priežastimis, problemomis. Ir čia trumpalaikiai veiksmai būtų kova su nelegalia migracija, kontrabanda, priekyba žmonėmis. Tai tokie būtų, e, taip yra aprašyta MPF. Dabar kas dėl logikos, kaip kad ir bendrasis požiūris į migraciją ir mobilumą. 16 metų birželio mėnesio išvadose e, yra nurodyta, kad MPF tikslas yra prevencija nelegalios migracijos. Aš čia cituoju tekstą. Na ir tie tikslai yra siekiami praktiškai bet kokiamis priemonėmis. Pirmiausia, trumpalaikiai e, susitarimai yra, pavyzdžiui, redmicijos susitarimai. Taip pat yra naudojamos e, visos veiksmingos paskatos e, bei sąlygiškumas. Pavyzdžiui, netgi ir prekyba ar visamoji pagalba. Kaip kad kolega iš karto jau minėjo. Na, o kas dėl sinergijos, ieškoma sinergijos galimybių e, tarp valstybių e, narių ir strateginių partnerių, tokių kaip Libija arba Turkija. Tai čia nepriklausomai nuo to, kokia politinė situacija yra tokiose šalise ir kokios politinės pasiekmes būtų. Dabar kaip praktiškai tai atrodo, ką reiškia MPF vietoje. Pavyzdžiui, e, vidurio, viduržėmio jūros kelią panagrinėkime. MPF F konkretizavosi konkrečiais veiksmais, e, kurie e, praktiškai įgyvendino tarybos išvadų nustatytus tikslus. Štai Sofijos operacija, Frontex, Tritondo plus operacija ir Libijos misija buvo taip pat įgyvendinta. Čia buvo dirbama su Libijos gebėjimais neprognozuojamus rautus suvaldyti. Daugiau nei milijonas eurų iš Afrikos fondo buvo skirtas Libijos e, pasieniečiams. Dar politiškai ir ekonomiškai Italijos e, pastangas parėmė Europos Sąjunga. Dabar realiai pilietinės visuomenės įsikišimas šioje e, srityje tapo sudėtingesnis, Saragis vyriausybė ir atitinkamos gaujos taip pat sukomplikavo situaciją, tiksliau prisidėjo prie uh, e, ES veiksmų gyvendinimo. Migrantams tokia kur koordinu, tokie koordinuoti veiksmai reiškia kankinimus, sulaikimus, netgi vergovę ar seksualinę prievartą. Štai e, čia dabar esu įdėjusi nuorodą video, bet negaliu dabar parodyti dėl techninių galimybių to, parodyti to. Ir e, čia Libijos e, pakrančio apsaugos tarnybos ir Italijos pareigūnų bendradarbiavimo metodai parodyti. E, štai tai yra pristatoma kaip gelbėjimo operacija, kurią gyventina Libija Italijos prašymu. Ir praktiškai nėra Libijoje jokio jūros gelbėjimo koordinavimo centro ir apskritai neturi Libija jokių pajėgumų šioje srityje. Taigi tikrai negalima pavadinti e, tokios vietos e, e, saug, saugia vieta. Europ... Italijos valdžia e, veikia su uh, ES palaiminimo arba bent jau be pasmerkimo ES ir jos valstybių narių. Bendrųjų veiksmų pobūdis iš esmės rodo, kad tiesiogiai dalyvauja Italija šiuose veiksmuose, taip, kaip ir, taip pat ir ES ir e, čia dėl tų gražinamųjų veiksmų į Libiją migrantams kyla pavojus. Taigi čia pažeidžiamas yra negražinimo principas, tarptautiniai sustarimai pažeidžiami. Ir praktiškai pažeidžiamas Strasbūro e, teismo e, sprendimo nuostatos ir NDRNT teismo sprendimas čia būtų. Dabar kokia pusiausvyra būtų MPF? Saligiškumas, saligiškumo principas praktiškai e, labai sukomplikuoja situaciją. Išorės e, ryšiai praktiškai dabar neformaliais tapo susitarimai įvairiausi, sus, susitarimo protokolai pasirašomi. Taigi tie susitarimai arba paketai, dėl kurių susitarima su Libija tarp ES, tarp ES ir Libijos ar kitų valstybių, praktiškai ne, nepakliūva į demokratinę kontrolę. Uh, 216 straipsnis veikimo sutarties, es veikimo sutarties e, iš esmės čia pažeidžiamas. Be to nėra jokių e, būdų ar priemonių ir išteklių e, priežiūrai atlikti tokių procesų. Be to, kas dėl finansavimo, nežinome, ar pavyzdžiui toks finansavimas neprisideda prie žmogaus teisų pažeidimo. E, na ir dabar tas vadinamas sušvelnėjimas teisinių įsipareigojimų. Ir čia kaip ir teisinės valstybės principai pažeidžiami yra tinkamo valdymo, adekvačių procedūrų, saugikliai pažeidžiami. Praktiškai tai netgi nesiejama su naujais instrumentais. Ir čia nebaudžiamumas, šališkumas ir žmogaus teisų pažeidimai atsiranda. Kokios būtų rekomendacijos, sakyčiau, reikės sugrįžti prie bet išor, ES išorės e, veiksmų įstatymo ir veikimo sutarties 21 straipsnio nuostatų. Taip būtų grįžtama prie e, teisinės valstybės principų, demokratijos, lygybės, solidarumo bei ES hartijos bei tarptautinių sustarimų nuostatų numatytų principų. Ačiū uždėmesi. Jeigu jūs domina mano pristatytą analizę, tai štai pateikiu nuorodas į jas, o teksto mano kopijas e, išplatins nariams Silbės sekretariatas. Ačiū, ačiū. Na, o dabar siūlau iš karto pereiti prie klausimų. Dvi, tris minutės visiems skirsiu, nedaugiau. Pone Sofinė Tvel pirmiausia. Aš trumpai kalbėsiu. Ponas Bordžių ir ponas Moreno, pana Bordžių ir pana Moreno Laks e, labai puikiai pristatė situaciją, tik tai šiek tiek papildysiu. Mes, e, mūsų visų labai trumpa atmintis, pavyzdžiui, kai yra sudaromi susitarimai su Libija, pinigai tam skiriami, tai dažnai tiesiog pamirštama, kad taip jau buvo praeitie, juk prieš dešimt metų su Libija Berlusconis buvo ir su ES pagalba sudarė sustarimą. Pirmininkė turėtume galbūt sav, paties, patys savęs paklausti, kaipgi mes e, prasminga čia priežiūra atliksime. Vakar štai buvau susierzinusi labai, e, nes nuolat yra to, tie patys veiksmai atliekami, tas pačios situacijos kartojasi, o ką mes parlamente darome, ar tikrai mes visas turimas galės ir priemonės panaudojame, ar priežiūros, ar biudžeto, biudžeto kontrolės galės ir priemonės panaudojame. Ir kaipgi mes užtikrinsime, kad uh, valstybės narės laikosi tarptautinių susitarimų ir kad daro pažangos, bent, dirbant su e, bendraja prieglopščio sistema. Praktiškai jie dabar bando išvengti pritaikyti, bando išvengti pritaikyti tas nuostatas. Iš esmės, tie susitarimai yra ne, pa, ne pagal sutarčių nuostatą sudaromi turime teisinius instrumentus, tačiau nepaisant to valstybės narės bando jų išvengti, bando įvairiausių išvengiamų sustarimų sudaryti. Taigi, pirmininkė, kokias priemonės, kokias galės mes turime tam, kad užtikrintume, jog ši sritis būtų tikra, tinkamai reglamentuojama ir kad būtų nepažeidinėjamos sutartis. Dėkoju. Ačiū. Na ir dabar Barbara Spinelė. Ringrazio. Dėkoju pasisakiusiesiems. Ačiū poniai Moreno Laks ypatingai. Karitas atstoviai, kuri mums pateikė daug informacijos. Norėčiau tiesiog užduoti klausimą dėl užsienio politikos kuri galėtų veikti, kaip sakė išorės veiksmų tarnybos atstovas. Man susidaro toks įspūdis, kad ta gražinimo, išsiuntimo ir gražinimo į šalį politika ne visai veikia. Kaiminystės politikos tampa priverstinė gražinimo politika. Ir aš manau, kad toks požiūris yra klaidingas. Nesvarbu, ar ta politika tampa europinė, pakeisdama dvišalės politikas, tai ir toliau yra bloga politika, tad kodėl jos laikomasi? Kodėl, jeigu jie yra klaidinga? Tai yra nekolonialistinių politikų atspindys. Nusprendžiama žmonės užblokuoti, priversti pasilikti ten, kur jie įstrigė ir tai nulėmė tų žmonių likimą. Būtent dėl to, ponė Kapričių, jūsų sakinys pasakytas yra labai svarbus. Tie žmonės turi pagaliau užaukti. Tad ką tiem žmonėms reikia pasakyti? Taip ir pasakyti, jūs vaikai, jūs nebrandus. Būtent dėl to man tas požiūris atrodo neokolonialistinis. Ir paskui ta diskusija dėl ryšių tarp tarptautinių organizacijų, jungtinių tautų organizacijos, Europos Sąjungos žmogaus teisų konvencijos Europos Sąjunga yra gavusi jau tam tikrų nuomonių iš tų organizacijų nuo praeito gruodžio dėl sustarimo su Libija. Ir nuolatos tos rekomendacijos yra ignoruojamos. Mes turime tokią politiką, kuri prieštarauja tarptautinių organizacijų vykdomai politikai. Mes dalį vystomojo biudžeto paskyrėme tam, kad tie žmonės būtų toliau laikomi kalėjimuose Afrikoje. Italija puikiai žino, kad taip yra. Ta politika buvo patvirtinta fašistinės vyriausybės Italijoje tuo metu, kai, kai buvo ir, ir tuomet buvo pasirinktas ignoravimas atskirų valstybių nuomonės. Kolega Valero, prašau. Dėkoju. Pone Kapryč, jums turiu klausimą. E, kiti du kalbėtojai taip pat paminėjo, tai aš norėčiau grįžti prie to, apie ką buvo kalbėta. Mūsų problema, man atrodo, yra ta, kad valstybės narės neklauso pabėgėlių ir nenori jų priimti. Jordanijoje kas penktas pabėgėlis ir manau, kad Libane ko gero dar daugiau, nes tai yra ir pabėgėlių iš Palestinos. Vien, kas penktas žmogus yra pabėgėlis. Europoje taip nėra. Tai yra didelė problema, ir nes mes nedemonstruojam solidarumų vieniems su kitais ir neleidžiam žmonėms atvykti. Jūs kalbėjote apie holistinį požiūrį, apie konkrečioms situacijoms pritaikytus sprendimus. Ir štai, kai mes pasižiūrime tuos sprendimus realybėje, jie labai skiriasi nuo teorinių variantų, nuo tų gražių žodžių, kuriuos sako Europos komisija. Pasirodo, ir apie tai kalbėjo abu kalbėtojai, apie tai pasisakė, kad tikslas susultikos yra neleisti žmonėms atvykti, juos palikti išorėje Europos Sąjungos. Man atrodo, kad svarbiausias klausimas yra šiek tiek kitas. Reikia sukurti legalius kelius žmonėms atvykti į Europą. Buvo kalbama, viena iš prelienčių kalbėjo apie legalius atvykimo kelius. Atvyksta žmonės iš karo apimtų zonų, yra kitų taip pat e, legalių migrantų. Taip pat reikia sudaryti sąlygas atvykti aukštos kvalifikacijos žmonėms. Toms šalims, jų šalims E, jų buvimas tose šalise irgi labai svarbus, nes ten taip pat trūksta tų aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Taigi mums reikia sudaryti galimybę legaliai atvykti įvairiems migrantams ir turime būti taip pat solidarūs vieniems su, vieni su kitais. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, ponia Veržyje. Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū mūsų prelegentams ir prelegentėms. Daug kas jau buvo pasakyta ir norėčiau grįžti prie to, kam pritariu. Manau, kad visi turėtų labai atidžiai sekti, kas kalbama tą temą, kas sakoma. Aš manau, kad iš tikrųjų daug negatyvų yra šią temą. Skaičiai yra svarbus, holistinis požiūris irgi svarbus. Geriau pristatyti, geriau žinoti bendros migracijos ir, pabrėžiu, bendros migracijos Europos Sąjunga apimtis ir mastus, visą tai taip pat svarbu. Um, mes kalbame dažnai apie nelegalią migraciją, vartodami tą vieną ir tą patį žodį, tiesiog migracija. Ir aš manau, kad mes apie tos klausimus diskutuojam paprastai nekokybiškai. Apie kokią migraciją šiandien turime kalbėti? Be abejo, tai yra nelegali migracija, tai yra žmonės, kurie atvyksta iš besivystančių šalių, tai yra žmonės, kurie atvyksta iš šalių, su kuriomis teisiniai susitarimai egzistuoja, jie labai menka arba jų beveik nėra. Tad štai, aš manau, kad jeigu laikytumės holistinių požiūrių, tai tuomet reikėtų matyti tą globalę bendrą prizmę. Mes matėme jau vakar, kad uh, liūdna na, yra migracijos situacija. 2004 metais buvo viena išeitis ir jūs kaip tik apie tai ir kalbėjot, kai matėme, kaip situacija keičiasi, matome, kad tik represinė pusė yra tobulinama, geriau kontroliuojamos sienos. Ir taip pat išsiuntimų schema tobulinama. Na, šiek tiek karikatūriškai pristatau situaciją, bet juk jūs sakėte daug maž tą patį. Yra labai nedaug pažangos, bet pusiausvėros dar trūksta tarptų visų priemonių. Ir aš iš tikrųjų manau, kad tol, kol mes tos pusiausvyros nesukursime ir toliau e, sudarysime sąlygas e, nelegaliems vedliams, prekeivims žmonėmis rasti naujų kelių nelegaliai migracijai. Skaičiau Prancūzijos spaudoje, kad tarp Turkijos ir Italijos jachtomis ir burlaiviais yra pervežami nelegalūs pabėgėliai. 6 tūkstančius eurų kainuoja viena vieta toje jachtoje. Čia tiems, kurie turi pinigų o tie, e, kurie pinigų neturi, iš Alžyro į Sardiniją keliauja. Tie turi kirsti dykumą, tie keliai vis labiau pavojingi. Ir ką darysim, kai ta situacija irgi sproks mums panosiai? Ar e, džiaugsimės matydami, kad dabar Saharoje mirusių yra daugiau negu žuvusių viduržėmio jūroje? Ką sakysim tada? Gal dar toliau į pietus stumsime savo politikos ribas? Aš turiu šiek tiek tikslesnių klausimų. Norėčiau, kad apie Libiją ir apie politikas Libijos požiūrių, e, kad papasakotumėt plačiau. Aš ten lankiausi rugsėjo mėnesį, mačiau, kokia yra tos mūsų politikos gyvenimo realybė. Tos politikos neveikia. Mums buvo pasakyta į akis, tai neveikia. E, tad norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs mums sakėte, kaip tos politikos turi tapti brandžios, rimtos partnerystės politikos kaip jos gali padėti atsiliepti į žmonių poreikius ir kaip galima kurti europinės, tikras rimtas europinės politikas, kurios galėtų atitikti visuomenės e, to šalies poreikius. Tol, kol mūsų šalis palaikys privilegijuotų santykius e, su diktatoriais, e, taip supaprastintai pasakiau, kaip galima E, pavyzdžiui, Gabono situaciją įvertinti kitaip, negu, aš, negu taip, kaip aš tai apibrėžiau. Aš manau, kad laikas iš tikrųjų turėti mobilumo labai rimtą politiką. Aš manau, kad tokia atsakomybė tenka ES, rengintis bendram sutarimui dėl globalios migracijos. Reikia iš tikrųjų užtikrinti teisę į mobilumą. Priešingų atveju ir toliau liksim užrybį Tik trečdalis žmonių planetoje turi teisę į mobilumą, o tarpu tai yra pirmasis straipsnis įrašytas bendrojo žmogaus teisų deklaracijoje. Visi žmonės Žemėje turi turėti vienodą teisę į mobilumą ir reikėtų, kad Europos valstybės irgi tą pripažintų, jeigu nori atitikti mūsų bendras posėjimas vertybės. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Ir galiausia Eli Šlain. Ji taip pat turėtų pasisakyti. Nebuvo pilnas tas sąrašas, papildėme jį, ką tik tai sako pirmininkas. Dar žodis kitai kalbėtų paskui Ališlain. Dėkoju. Ačiū mūsų svečiams, mūsų prelegentams. Turiu pasakyti, kad karitas atstovės pasisakymas ir Ponios Moreno Laks pasisakymas yra labai aiškus. Remisi, jie, tie pasakymai paremti ir kitais šaltiniais. Turime kalbėti apie partnerystę. Dabar ta partnerystė yra šiek tiek iškreipta savoka. Mes kalbame apie tai, ką norėtume vadinti partnerystę, kas būtinai dar tai yra įgyvendinta. Taigi svarbu nepamiršti ES interesų. ES, in, dėl ES interesų deramasi labai siaurai. Migracija, jos rautų nukreipimas yra tie dalykai, kam skiriama daugiausia dėmesio. Mane šiek tiek šokiruoja tai, kad Afrikos galiausiai vyriausybės turėtų užaukti. Tokia formuluotė man tikrai pasirodė labai keista, šokiruojanti. Tai yra kolonijinė kalba iš tikrųjų. Mes, mes vieną kartą nustatėme Afrikoje sienas. Ar tą darysime antrą kartą? Kažin ar to reikia? Turime patys pagalvoti apie savo politikas. Istorija mūsų buvo visokia. Ir galbūt reikėtų pradėti pagaliau dirbti prie tikros partnerystės. E, ten norėti susmeigti mėlynos spalvos vėliavas, nežinau, ar yra pats kilniausias pasaulyje kiekis, e, siekis. Ir būtų liūdna, jeigu tos vėliavos dar turėtų ir rudą atspalvį. Negražu. Ir man atrodo, kol kas mūsų politikos tebėra neolokolonialinės. Tad klausimas būtų toks, ką su savo priemonėm galime padaryti. Mes turime biudžeto kontrolės galimybę Europos parlamente, galbūt galėtume ją pasinaudoti. Galbūt galėtume nutraukti ES finansavimą Afrikos patikos fondui prireikus. E, taip pat svarbu neperdėti su militarizavimu tų visų politikų. Aš manau, kad mes turime labai rimtą darbo atvarkę Europos parlamente ir turime labai rimtai dirbti prie visų šių klausimų. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Eliš Lain, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems už pasisakymus. Daugeliu dalykų galiu pritarti. Tam, ką sakė ponė Budo, ponė Moreno Laks. 86 procentai perkeltų žmonių pasaulyje yra iš besivystančių šalių. E, Italijos atsakomybę turime aptarti dėl to, kas vyksta, e, nes vyriausybė priėmė tokį sprendimą, koks jie atrodė teisingas. Lapkričio 6 dieną penki migrantai mirė, įskaitant penkių metų berniuką, šešių metų berniuką. E, ir e, jūrų patruliai bandė vykdyti vakar gelbėjimo operaciją. Kiti laivai bandė padėti tam, kad būtų galima išgelbėti žmonės jūroje. Tačiau, kol įsikišo Libijos pagalbos laivai, prireikė keturių valandų. Galiausiai dėl partnerystės migracijos rytyje. Reikalas tas, kad šiuo požiūriu Europos parlamentas kol kas nereiškia savo nuomonės, jis tylus. Visos tarybos ir komisijos politikos uh, E, nu, yra tos, kurių tikslas yra eksternalizuoti atsakomybę šios rytyje. E, Betradarbiavimas su Libija, numatomos partnerystės su Afrikos valstybėmis, galime matyti ketinimų E, ES prieglopšio sistemoje įdėkti tokį represinį požiūrį ir nuspręsti, kuriam aplinkybėm žmonės gali būti tiesiog neįleidžiami. Nežinau, tai yra teisinga, mano požiūriu nelabai. Aš vadovauju darbo grupiai dėl migracijos vystimosi komitete. Ir mes nekartą esame išreiškę savo susirūpinimą dėl dviejų aspektų. E, Saligiškumas dėl sienos valdymo yra pavojingas ir neprimtinas dalykas. Jis prieštarauja 208 ES sarties straipsniui. ES svarbiausias tikslas yra skurdo išnaikinimas. E, bet štai į Nigeriją ir Libiją, kai žvelgėme, matome, kad mes nesimame ten tokių priemonių. Tiesiog labiausiai dėmesį skirime pajėgumų kūrimui, administracijų pajėgumų kūrimui. Tai reiškia, kad vystimosi lėšos yra nukreiptos sienų apsaugai gerinti. Tai nėra geras požiūris. Neturėtų būti šitaip elgiamasi. Kitas dalykas, mes e, matome, kad tokiu požiūriu e, galime sugadinti partnerystę su Afrikos partneriais. E, matome, kas vyksta Abidžane. Kita vertus, mes gali būti taip, kad E, pamiršime mažiausiai išsivyščiusią šalis, o labiausiai bendradarbiausime su tomis, iš kurių atvyksta daugiausia migrantų. Tai irgi yra neefektyvus požiūris. Gali pabloginti situaciją, nes bandydami sustaby, sustabdyti uh, migraciją iš Afrikos ar Afrikoje, kuri yra infraregioninė, mes galime pake, pakenkti tai politikai Afrikoje, kuri yra susijusi su laisvo judėjimu. Taigi, aš manau, kad turime nebevykdyti iš tai tokios politikos, kokiai buvo iki šiol. Dėkoju. Dėkoju. Thank you, Chair. Maybe... Birgit Cipel, ačiū pirmininkė. Skirtingai negu kiti kolegos, aš norėčiau padėkoti visiems trims pranešėjams. Galbūt aš nesutinku su viskuo, ką jūs pasakėte ir su visomis jūsų mintimis, bet kiek aš supratau, visi trys pranešėjai labai aiškiai paaiškino, kad jeigu sutelksime dėmesį tik tai į sienų uždarimą ir e, migrantų gražinimą, tai nieko nepadėsime. Per amžių amžius migracija vyko skirtingais būdais, skirting, dėl skirtingų priežasčių ir to proceso mes sustabdyti negalime. Jeigu bandysime tai padaryti uždarydami savo sienas ar bandydami e, permesti šią užduotį kitiems, tai tik tai padidinsime migracijos kainą. Aš čia nekalbu apie pinigus, kurie yra mokami kontrabandininkams, aš kalbu apie pavojingesnius migracijos būtus ir um, dar baisesnės kontrabandininkų taikomas priemonės. Man atrodo, kad visi trys pranešėjai e, tą supranta, bet ne visos valstybės narės tą suvokia. Jeigu mes sutelksime dėmesį tik į sienų uždarimą ir kalbėsime apie migrantų gražinimą ir pasitelksime vystomąją pagalbą kaip priemonę padaryti spaudimą, tai prarasime akivaizdžiai ES pagarbą, pagarbą ES ir visame pasaulyje ir trečiosiuose šalise. Mes e, prarasime stipraus žemynų, reputaciją. Prarasime e, reputaciją kaip žemynas, kuris užtikrina e, visų piliečių žmogaus teisės, laisvės, orų gyvenimą. Nepamirškime, kad mes tą suteikėme Europos piliečiams, bet tarsi ir neleidžiame to turėti kitiems ir tarsi sakome, kad e, jie niekada negalės to gauti. Partnerystė, e, jos oficialus pasirašymas yra tik tai pinigų klausimas, bet mes turime rasti būdų, uh, E, legaliai toms valstybėms e, judėti, tų žmonių gyventojams judėti. Tai gali būti ir vizų sistemos supaprastinimas, darbo leidimų išdavimas, gyvenimo leidimų išdavimas. Aš pateiksiu savo valstybės pavyzdį. Stebina tai, kad tokiamis aplinkybėmis kai kurios e, valstybės institucijos važiuoja į Kiniją ir, ir ieško darbuotojų, kurie galėtų dirbti Vokietijoje, vietoj to, kad žmonės atvažiuojančius iš Afrikos darbintų. Taigi mano pirmasis klausimas būtų toks ką darome, kad padarytume spaudimą pačioms valstybėms narėms, kad jos galvotų taip kaip jūs ir kad pateiktų deramų veikimo priemonių. Ką mes galime padaryti, e, spausdami valstybės narės, vietoj to, kad nuleistumėm rankas ir sakytumėm, oi, kaip sunku čia viską padaryti ir mes nedrįstame ir neturime galimybių imtis kažkokių priemonių. Pri, būkime nuoširdus, tai yra tik tai politinis pareiškimas. Aš matydama visą tai E, klausiu, kodėlgi mes nesijimam tikrų, realių žingsnių šiai problemai spręsti. Man atrodo, kad visos vyriausybės, absoliučiai visos be šimčių, yra per silpnos. Neturime stiprų vyriausybių, kurios atremtų tą iššūkį ir pasakytų piliečiams, taip, tai yra uždavinys, tai yra iššūkis, nelengva įveikti. Greitai sprendimo nerasime, bet mes jo ieškome, pasitikėkime mumis, mes sprendimą rasime, mes darome tą ir tą ir mums pavyks tą padėtį sukontroliuoti. Dabar vyriausybės to nedaro, tiesiog mm, atitraukia, atsitraukia ir bando tą uždavinį permesti kitiems. Todėl Europa ir uh, Europos valstybės narės turi suprasti, kad reikia pačioms imtis daugiau išorės veiksmų. Ačiū. Dabar ponė Weinberg. Ačiū, pane pirmininkė. Ir ačiū e, visiems sėdintiems tribūnoje už labai įdomią perspektyvą. Aš pirmiausia galvoju apie gražinimą žmonių. E, kokie skaičiai bus gražinami, tai yra labai svarbu. Tokia valstybė kaip Švedija 8 tūkstančių žmonių dabar gali išsiųsti atgal. Bet rimta problema dabar yra ta, kad mes esame jėga priversti to žmonės siūsti. Bet yra atsakymas, kad mes negalime to nedaryti, nes jiems yra priimtas uh, E, sprendimas e, vieną, antrą ir trečią kartą, tad net jeigu ir jėga, tie žmonės turi būti išsiusti iš Švedijos. Švedijos teismas taip nusprendė. Mes turim pasirūpinti, kad tokia sukurta sistema iš tiesų veiktų ir mes vilėmės, kad su, būtent jūsų paminėtomis penkiomis valstybėmis narėmis su pasirašytos sutartys pagaliau iš tiesų veiks ir žmonės bus galidami gražinti. Kitas dalykas - pinigų persiuntimas. E, 13 procentų dabar skaičius yra parašytas. Ir aš dabar e, prisimenu, kokia yra padėti Švedijoje. Aš mačiau dokumentinį filmą iš šeimos, iš jūsų paminėtų valstybių. Ir jie savo sūnui vis siunčia pinigų, kad jis galėtų atvažiuoti į Europą ir Europą išlaikytų savo šeimą. Ir tokius dalykus matydami mes matome, kad net kaimynai kartais tokiam žmonės padeda, bet tie jauni žmonės atvažiavę į Europą e, galbūt galėtų uh, E, greičiau e, e, legal, legalesnį darbą gauti, kad uždirbtų savo šeimai, nes dabar jie dažnai yra priversi dirbti E, juodojoje rinkoje. Dabar, e, kas yragi tie legalūs migracijos keliai, apie tai mes čia labai daug kalbame. Taip, aš manau, kad kiekviena valstybė narė turi tenkinti migrantų prieimimo kvotą. Tos kvotos egzistuoja ir viskas turi egzistuoti. Bet jeigu mes um, tikimės, kad sukūrę legalius kelius sustabdysime nelegalią migraciją, tai supraskime, kas vyksta. Yra žmonių, kurie 6 tūkstančius eurų sumoka, kad patektų į Italiją ar į Kiprą. Uh, Ir mes iš tiesų galėsime e, nelegalius kelius sustabdyti, jeigu žmonės yra pasirengę tiek daug mokėti. Um, Toliau, ponas Kapryčiai, grįžtų dabar prie svečių tribūną. Labai ačiū. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad e, sutinku su kitais kalbėjusiais dėl to, ką jie pasakė. Vienintelė e, pastabėlė būtų, kad visas mintis yra teisingos, bet pažiūrėkime į padėtį iš perspektyvos, nes dabar turime tik tai dėlionės atskiras detalės, neturime visos dėlionės vaizdo. Jeigu leisimėt, aš norėčiau trumpai prisiminti Tamperė vadovų susitikimą 1999 metais. Tai buvo pirmasis Europos vadovų susitikimas skirtas migracijai, teisingumui ir vidaus reikalams. Iškart po Amsterdamo sutarties įsigaliojimo. Tada pirmą kartą buvo paskirtas komisijos narys atsakingas už teisingumą ir e, vidaus reikalus. Antonijo Vitorino, portugalas, buvo e, paskirtas į tas pareigas. Turbūt prisimenat jūs jį, gal ir ne, nes labai daug jaunų žmonių, bet aš jį labai puikiai prisimenu, nes aš buvau jo atstovas spaudai. Ir tuose pranešimuose informaciją spaudai mes sakėm, kad Euro, bendroji Europos prieglopščio sistema yra reikalinga, be jos niekur nenaisime. Kitas dalykas, viskas turi būti padaryta valstybių narių solidariai, įskaitant ir e, sienų kontrolės užtikrinimą, kad mes galėtumėm patikrinti tuos e, pabėgėlius ar nepabėgėlius, kurie nelegaliai patenka į Europą ir galėtume juos sulaikyti. Kitas e, svarbus klausimas tada buvo toks Pažiūrėkime į realybę, pažiūrėkime į realius skaičius. Jeigu išeisit į gatvę Belgijoje ir paklausite eilinę Belgo, koks procentas e, Belgijoje gyvena nelegalių žmonių atvažiavusių per Libiją ir e, kitas valstybės. Ir Belgas sakys 20, 30 ar 40 procentų. O žinot, koks iš tiesų yra procentas? Teorinis vidutiniškai, nes aišku, yra nelegalų, kurių negalim suskaičiuoti mažiau negu 5 procentai. Taigi labai rimta Belgijos vidaus reikalų problema yra Zaventemo oro uostas, nes per jį žmonės atvažiuoja e, turėdami legalią vizą, bet paskui jie gyvena ilgiau negu jiems leidžiama ir panašiai. Čia galėtumėm kalbėti labai ilgai ir e, pristatyti kitą elementą - legalius atvažiavimo kelius. 99 metais po Tamperės susitikimo aš pasirašiau pranešimą spaudoje, žiūriu dabar į poną Šrairį. E, Italijai tada buvo labai įdomi padėtis. Komisija pateikė pasiūlymą numatyti geresnius ir Europos lygmenių reguliuojamus legalius kelius migracijos, nes Europos rinkoje trūko darbo jėgos. Ir vienas iš pasiūlymų buvo toks. Pabandykime pasikviesti sezoninių darbuotojų legaliam darbui į Europą. Tai buvo itin aktualu Italijai. Žmonės iš subsaharinės Afrikos atvažiuodavo e, skinti pomidorų. Europos komisija pateikė e, tokį pasiūlymą, jis pirmininkas komisijos to netgi didžiavus, atrodė, kad tai labai teisinga, bet toks keistas atsitiktinumas. Iš 15 valstybių narių 13 atsitraukė. Tik dvi nepasitraukė. Ir kai jau reikėjo tą sprendimą įgyvendinti, Italijoje pasikeitė vyriausybė, atėjo Berlusconis. Opozicija Italijoje pradėjo uh, rėkti Berlusconiui, kad tas pasiūlymas yra labai prastas ir tas pasiūlymas buvo užslopintas. Ir uh, vietoj to, kad mes legaliai pasikviestumėm žmonės iš uh, valstybių pietus nuo Saharos, kad jie dirbtų 2-3 mėnesius ir užsidirbtų uh, E, mes paskatinom nelegalią migraciją. Dabar vietoj to, kad žmogus e, atvažiuotų, uždirbtų ir kitais metais vėl sugrįžtų ir parsivežtų pinigų namo, mes dabar sukūrėm rimtą problemą. Praėjo daugiau negu 20 metų, beveik 20 metų, atsiprašau, aš pats išlieku toje srityje dirbti Ir aš pritarti galiu daugam iš to, ką jūs sakėte, bet problema ta, kad ne institucija pateikė pasiūlymą su daugybėmis alternatyvų. Mes suprantame, kad valstybės narės neapsima atsakomybės, tai yra rimtas deficitas. Ir jūs turbūt suprantate, kad e, problemos susijusios su migracija yra tokios aktualios, kad jos gali nulemti rinkimų pergalę ar pralaimėjimą. Todėl neklauskit manęs, ar reikia siekti legalios migracijos. Vertinkit mane kaip sąžiningą tarpininką, kuris su komisija ir valstybėmis narėmis bando tartis, kad parengtų gerą pasiūlymą, kad valstybės narės apsimtų daugiau atsakomybės. Ir kažkas iš parlamentarų sakė, ką mes, Europos parlamentarai, galim padaryti. Jūs e, pagal apibrėžimą esate Europos parlamentarai, bet tuo pat metu jūs esate savo valstybės piliečiai. Todėl dirbkite su savo partijomis, savo valstybėse. Pasirūpinkit, kad jos darytų spaudimą nacionaliniuose parlamentuose, kad jūsų vyriausybės atvykusios į Bruselį paremtų pasiūlymus, jeigu Europos institucijos pateiks protingų pasiūlymų. Antras dalykas, kai aš kalbėjau apie holistinį 360 laipsnių politikos pasikeitimą, aš uh, galbūt e, šiek tiek per griežtai pasakiau, nes pasisakymuose mano buvo vis, buvo vis kritikuojamas, kad visas dėmesys suteltas į migraciją ir gražinimą žmonių. Uh, Bet aš e, savo kalboje sakiau, kad mobilumo problemų neišspręsime, jeigu nesutvarkysime Europos užsienio politikos bendrai, neapsiribuojant tik migraciją. Aš sutinku su jumis, jūs sakėte, kad skaitėte kad Europos dokumente yra parašyta, kad iš esmės mes kalbame apie e, migrantų gražinimą. Tai yra valstybių narių užsienio reikalų, vidaus reikalų ministerijų parašytas tekstas, bet perskaitykite tą dokumentą iki galo ir pamatysit, kad kitoje vietoje yra morgerinė mūsų tarnybos e, pozicija. E, Gerai, jeigu jūs valstybės narės reikalaujat, kad būtų migrantai gražinami, įtraukit viską į dvi šalę politinę darbo tvarkę. Ir taigi, ką aš noriu pasakyti, jeigu pažiūrėtumėt institucijos pateiktus pasiūlymus, e, turėtumėt nepamiršti, kad galų gale būtent valstybės narės dėl visko turės susitarti. Ir jūs turite labai aiškiai suprasti, kokiu mastu Europos institucijų pasiūlymai turi būti e, remiami ir maitinami valstybių narių. Gerai yra kritikuoti viską, aš sutinku su jumis, bet taip pat reikia ieškoti būdų eiti į priekį. Antras pastebėjimas apie tai, kad migracija turi būti įtraukta į bendrąją užsienio politiką. Jums leidus aš e, įtrauksiu šitą e, E, pateikdamas kliuseliuose konkretų atvejį. Aš jau sakiau, kad po rugsėjo 11-osios mes praleidom traukinį. Tai buvo 2003 metais ir tada buvo kilusi bateros krizė tarp Maroko ir Ispanijos. Turbūt visi prisimena tą. Krizė buvo panaši kaip dabar, bet mastas mažesnis. Jau tada laikraščiuose matėm nuotraukas, kaip e, žmonių lavonai ant e, pležuose gulėjo. Ir tada ES ir Ispanija e, pareikalavo, kad valstybės narė susidėrėtų dėl readmisijos sutarties. E, tai e, taip buvo sukurtas žymus susitarimas dėl migracijos sienų ir panašiai. Pradėjome dėrėti su marokiečiais ir kągi marokiečiai tada pasakė, ne mūsų problema, jūsų problema. Tie žmonės yra jūsų pusėje Bet kokiu atveju pinigus Euro, iš Europos marokiečiai persiūsdami atgal atneša valstybė daugiau pinigų, me, negu mes, kad gauname iš vystomosios pagalbos fondų. Taigi, jeigu norim realios partnerystės, jeigu norim realaus verslo su tomis valstybėmis, tai stenkimės tą ir padaryti. Taigi, ką marokiečiai pasiūlė? Visų pirma, E, apie dėrybas laikraščių pirmose puslapiuose nekalbėkite, nes jūs apsunkinate mūsų vidinę padėtį ir sugadinate mūsų reputaciją e, kitų Afrikos valstybių akise. Be Europos, be migracijos mums, marokiečiams, reikia, tuo metu jiems to reikėjo, karalius prašymų pagreitinti reformas ir reformuoti moduaną, moterų statusą, reformuoti švietimo sektorių turizmą, sektorių, viską, viską iš esmės, energetiką reikėjo pertvarkyti. Trejus metus užtruko darybas su marokiečiais, visos Europos komisijos tarnybos dalyvavo, mes bandėme plačiai įvertinti Maroko pasiūlytą plėtros modelį. Marokas norėjo sukurti nesugražinamai stabilę padėtį. Ir kągi ES kaip e, bendra, turinti papildomą vertę, galėjo pasiūlyti Marokui. Ne pavienės valstybės narės, bet visa ES. Taigi mes parengėm paketą. Atviro dangaus sustarimą. Ryanair, German Wings, kitos vietos bendrovės dabar gali skraidyti į Maroką. Taip padidėjo investicijos per turizmą, išplito pats turizmo sektorius ir panašiai. Be to, tame pakete buvo žuvininkystės sutartis, žemės ūkio sutartis. Visa eilė temų, kurios E, yra bendrijos politikos išornė dimensija. Atviro dangaus politika yra bendrijos e, politika. Bet jeigu jau žemės ūkio sutartį pasirašta, tai yra išornis e, metmuo. Tai labai daug kainuoja, tai reikalauja labai daug pastangų ir darbo, bet naudos gavo abi pusės. Taigi buvo e, suku, atnešta investicijų į e, abi pusės, į abi valstybės ir darbo vietų sukurta. E, Pavienės valstybės narės atskirai to padaryti negali, nes kalbame apie Europos priemonės, pavyzdžiui, eksporto kvotos pomidorams ir panašiai ir panašiai. Taigi viską apibendrinant, reikėjo labai daug laiko, kol mes sukūrėme išsamų Europos paketą. Tada mes nekalbėjome apie migraciją. Viskas prasidėjo nuo vienos valstybės narės, kuri prašė, kad ES pasirašytų redmisijos sutartį dėl pateras problemos. Bet mes tą e, 28 valstybių narių mandatą perkeliame institucijų lygmenį, kad mes galėtumėm sukurti realią partnerystę, kuri jau yra Europos užsienio politika. Tai yra bendrijų politikos išorinis matmuo. Mes čia nekalbam tik apie gražinimą. Taigi, tada pirmą kartą mes turėjome galimybę ir pasiūlėme valstybėms narėms de facto sukurti užsienio politiką Europos lygmenių. Kasgi vyksta? Ir aš dabar nesileisiu į detalės, nes kitaip ryte iš ryto darbo neteksiu. Kas iš tiesų įvyko? Marokiečiai ir ispanai pasirašė dvišalį susitarimą tarpusavyje. Marokas iš esmės pasakė, mes viską jums nuvalysim, išplausim ir jums problemų nebeliks, bet už tai jūs atblokuokite Briuselį užstrigusi paketą, kurį įkūrėjo atviro dangaus sutartys ir visa kita ir iš esmės prašė jie atblokuoti žuvininkėse sustarimą dėl akivaizdžios priežasties, nes ilgą laiką Ispanijos laivai žuvavo Maroke. Ir kai žvejybos susitarimas buvo atblokuotas, po trijų minučių man skambino Ryanair, German Wings ir kiti. Ir pareiškė, jūs neturi, mes nesam kvailesni negu Ispanijos žvėjai, mes norime atviro dangaus sutarties. Ir taip prasidėjo visa sutarčių uh, grandinė. Ir mes iš esmės tada kanibalizavome bendrijos politikų išorinę dimensiją. Mes kanibalizavome ES papildomą vertę. Ir ne todėl tai buvo, kad Zapatero buvo negeras. Taip, Zapatero turi savo e, vidinių problemų valstybė ir jis rado labai greitą sprendimą ir problemą išsprendė. Bet aš dabar jūsų noriu paklausti, jeigu kitos 27 valstybės narės, kurios iš tiesų yra atsakingos, Jeigu šiandien susidarytų tokia padėtis kaip prieš 15 metų ir reikėtų su Maroku pasirašyti Europos redmisijos sutartį už mainais į partnerystę susijančią Maroko socialinio-ekonominį modelį su Europos vidaus rinka ir panašiai. Ar tai nebūtų geriau? Ar nepasakysim, kad tada buvo geriau tą padaryti negu šiandien? Greičiausiai atsakymas būtų taip. Ir aš jau savo kalboje sakiau, kad jau trečią kartą traukinys važiuoja pro šalį ir mes e, jį tuoj pražiopsosim. Supraskim, kad nei viena valstybė narė individualiai nieko nepadarys. Nei viena valstybė atskirai, nei partnerė nėra pasirengusi dėrėtis dėl redmisijos ar legalių e, kelių atskirai. Visi nori diskutuoti dėl paketų. Ačiū. Pone Bodų. Uh, yeah, nothing, uh, much is Dėkuoju, nedaug čia ką galiu pridurti. Norėčiau tik tai prie gražinimo klausimo sugrįžti. Kaip kad jūs ir sakėte, net jeigu ir norime gražinimo uh, procentinį lygį pakelti, nesakau, kad mes to siekiame, bet jeigu ir norime to pasiekti, tai uh, reikėtų ko gero kažko tai daugiau negu kad trumpa regiškų dvišalių susitarimų. Reikia kažką pasiūlyti ir net ir valstybės narės norinčios rodyti ša, savo piliečiams, kad gražinimai vyksta, e, reikia e, turėtų realiau į tai pasižiūrėti ir e, negalvoti, kad keletas milijonų eurų per vystamąją pagalbą kažkokiai valstybei e, išspręs e, šią problemą. Kas dėl nereguliarios migracijos, tai daug veidmainiškumo čia valstybėse narėse. Daug valstybių, pavyzdžiui, pietų Europos Sąjungos šalise, daug nelegalių migrantų dirbančių ir išnaudojamų. E, labai baisiomis sąlygomis. Būtent e, tą problemą reikės spręsti, ko gero siekiant padidinti legalios migracijos e, lygį, būtent tą problemą reikėtų spręsti. Na ir galiausiai paskutinis dalykas. Taip, e, valstybės yra susiskaldžiusios, Europos komisija, EIVT dabar yra pateikusios pasiūlymų E, nes labai dažnai valstybės narės nori tik tai kalbėti apie teisingumą ir vidaus reikalus. Tai turėtume, manau, pakeisti. Reikėtų galbūt tokio labiau visapusiško požiūrio į migraciją. Dėkoju. Ačiū. Prašau. Dėkoju, aš keletą tik tai pastabų norėčiau užsakyti. Pabaigai. Kokiagi yra sėkminga išorės veiksmų politika? Kągi čia galiu e, pasakyti, nepageidaujamų srautų sumažinimas nėra pagrindinis rodiklis. E, beje, sutartise apie tai net nekalbama sutarties antrame 21 straipsnėje yra kalbama apie migracijos procesų kokybę. Ir administruoti šį procesą reikėtų pagal mm, pagrindinės vertybės ES. Nuo dabar, kas dėl EIVT ir ponos Gabrici pastabas. Taip, man patinka jų pozicija, tikslai bei kryptis išorės e, veiksmų yra nustatomi valstybinarių ir komisijos. Taip, tačiau mes dabar turėtume pakoreguoti e, požiūrį į migraciją, nes dabar tai yra pristatoma vien tik tai kaip tarp valstybiniai ryšiai. Pagal dabar pagrindinius tarptautinės teisės principus. Jie yra subjektai, o ne objektai tarptautinės teisės. Ir jie turi teisę išvykti į bet kurią kitą šalį. Ir čia turėtų būti ga, taikoma ne tik tai prieglapšio prašytojams. Ir čia reikėtų prisiminti negražinimo principą. tiems, tie, kurie, e, tiems, kuriem reikalinga tartutinė apsauga, nereikėtų pamiršti, kad numatomos tam tikros teisės pagal 18 straipsnį, o MPF, migracijos partnerystėje, niekur tokių nuostatų nematome. Ir EIVT turėtų bandyti galbūt tuos principus priminti. Na, galbūt valstybės narės turėtų peržiūrėti finansavimą, taip pat agentūros, pavyzdžiui, Frontexas galėtų būti svarbios šiame darbe. Čia jos turėtų panaudoti savo teisėkuros galės ir pagrindinės teisės turi būti įtrauktos į sprendimų prieimimą. Štai pavyzdžiui, kaip tik kalbama apie trečiąjį e, prieglupščio sistemos paketą. Tai tuo reikėtų pasinaudoti. E, yra tokių priemonių, kaip kad, pavyzdžiui, vizų kodeksas, tą galima būtų panaudoti. Na ir dar norėčiau pakviesti valstybės narės imtis tiksliau Europos parlamentą imtis lyderio vaidmens, nes dabar nei taryba, nei komisija, nei valstybės narės to nesima. Uh, visi puikiai suprantame, kad mobilumo partnerystės tapo įte ir neetiškomis. Kokiu sprendimo dabar imtis tas naming and shaming įvardymas konkrečių kaltininkų būtų neblogas sprendimas. Štai mano minėtas video galėtų būti įkvepiantis šią prasme. Ir galbūt čia reikėtų dirbti ne tik su valstybėmis narėmis, bet ir su tam tikromis erdvėmis regionas, kaip kad, pavyzdžiui, viduržėmė jūrų regionas. 17 metų lapkričio mėnesį buvo uh, pateiktas skundas dėl Italijos, Italijoje panaudoto Afrikos patikos fondo. Uh, reikėtų nuolatinio stebėjimo mechanizmo. Būtų naudinga pažiūrėti, ką valstybės narės daro šioje srityje. Na ir komisija galėtų pažeidimo procedūras inicijuoti, kai to reikia. Visai neseniai e, parlamente buvo užduotas klausimas dėl spaudos uh, E, iš, iš spaudos iškeltą klausimą dėl bendradarbiavimo e, tarp komisijos Italijos ir Libijos. Komisija pasakė, kad 46 milijonai eurų yra suteikti Libijai ir Italijos vyriausybė e, prižiūrės šiuos procesus. Taigi tikrai tai nėra nešališkas, nešališka kontrolė. E, šių lėšų panaudojimo. Aš manau, kad parlamentas gali daryti didesnį spaudimą komisijai kaip sutarčių sergėtojai tam, kad jis savo funkcijas atliktų. Na ir galiausiai, kaip teisinės priemonės gali sustabdyti nelegalią imigraciją. Kolegė iš Švedijos pastabų pateikė. Ir prieimimas ko gero, nėra pagrindinis klausimas valstybėms narėms. 87 dar metais teismas nusprendė, kad patekimas e, į šalį turi būti siejamas su tam tikrais teisiniais įsipareigojimais, kaip kad, pavyzdžiui, negražinimo principai ir kiti. ES sutarties antras straipsnis numato, kad uh, E, pagrindinių teisų hartijos nuostatų reikia laikytis visada ir visur, e, įgyvendant visas teisės e, politikos rytis. Tai reiškia, kad reikia fundamentalių pokyčių, kryptin, kryptingų pokyčių, pavyzdžiui, dėl migracijos partnerystės ir išorės veiksmų politikos. Ačiū mes labai vėluojame e, lyginant su numatytų grafikų. Because that was your the main. Well, you well, well you can, but you, sh you should have used your 17 minutes to address yeah. the main criticism of you, which was to patronise um, Africa. Deja, mm, negaliu dabar jums dar žodžio suteikti, nes 17 minučių jau kalbėjote. Na, aš trumpai Labai trumpai valetoje viršūnių susitikime vienos Afrikos valstybės ambasadorius sakė, kad mes turime nuspręsti patys, kai subręsime be Europos įsikišimo. Tai yra Afrikos ambasadoriaus E, e, pasakymas. Mes patys turime nuspręsti, kada suauksime, kada tapsime brandus, o Europa čia gali būti tik tai mums pagalbos suteikantis subjektas. Pirmininkas. Na, ko gero, tai buvo viena iš geriausių E, Teisingumo ir vidaus taryba. Na taip, ši diskusija buvo labai atvira. Pone Leksa atsakė į klausimus dėl parlamento prerogatyvų. Kaip kad jį ir jos kolegos žino, mes turime specialiasias tikrinimo prerogatyvas. ir galime tikrai kelti klausimus tam tikrus valstybėms narėms. Tai yra mūsų e, tikrinimo funkcijos. Taigi, akivaizdu, kad mes libe komitete artėjame prie šių tikslų, kovojame už savo prerogatyvas vis aktyviau. Ir štai kaip atrodo tas tikrinimo procesas, nes atrodo, kad mes nustumėme į šalį. Na, dabar mes turime suteikti žodį kitiems kalbėtojams. Norėjau tik tai štai tai pasakyti. Jūs, Teresa, teisi. Dabar siūlau pereiti prie antrosios teminės diskusijos - mobilumo partnerystės. Na ir dar norėčiau padėkoti mūsų trims kalbėtojams. ir dabar dar pristatysiu kitus kalbėtojus. Kolegos, dabar galime išsameu panagrinėti mobilumo partnerystės. Tai yra dialogo ir bendradarbiavimo priemonė su šalimis partnerėmis. Na, o dabar pristatysiu kalbėtojas, jo ekscelencija ponas Tagar Šarif, jis yra Tuniso Respublikos ambasadorius Bruselėje. Paprašysiu dabar visų kalbėtojų čia ateiti į tribūną. Atsiprašau, kad vėluojame pradėti antrą tematinę diskusiją. Jeigu ambasadorius pasirengęs, tai tada pradėsime nuo pono Tagar Šarif, jis yra Tuniso ambasadorius. Kaip kad Marija Kristin Veržė paminėjo, mes į Tuniso ir Libijos pasienį esame suplanavę misiją Tunisą. Bandome suprasti, kokie santykiai yra Tuniso su Libija. Ir tai buvo tikrai labai informatyvus vizitas. Lankėmės taip pat ir pasienio tarnybose. Tikrai labai neblogų diskusijų turėjome. Taigi mes dabar su didžiuliu susidomėjimu išklausysime jūsų tokių svarbių klausimų kaip mobilumo partnerystės. Prašau. Merci beaucoup. Ačiū. Labadiena visiems susirinkusiems. Labai malonu, kaip įprasta, lankytis čia Europos parlamente. Esame šiek tiek priversti kalbėti apie tą mobilumo partnerystę, apie vizų išdavimo palengvinimo 2004 metais, kovo 3 buvo pasirašyti sustarimai su šalimis, su dešimčia šalių, e, partnerystės mobilumo sustarimo. Tai yra nesaistantis sustarimas. Šiandien vyksta antrasis dėrybų raundas susijęs su šią partnerystę. Turėjome šį posėdį atidėti rytoj, būčiau turėjęs daug daugiau ką pasakyti jums. Daugiau informacijos būčiau galėjęs pateikti. Tuniso supratimu mobilumo partnerystė yra socialinio, ekonominio ir kultūrinio vystimosi faktorius. Taip pat yra faktorius padedantis suardinti žmonės, užtikrinant žmogiškuosius ryšius tarp abiejų viduržėmių jūros krantų. Dabar yra deriamas dėl Aleka. Tai yra susitarimas laisvos priekybos apie ES ir Tuniso. Ir šis paralelinis procesas, kur kalbam laisvą priekybą ir mobilumą, yra svarbus žingsnis, tačiau jaučiamas tam tikras susirūpinimas, nes bus atsiveriama tokiam mastodontui kaip ES, kur turi 500 milijonų gyventojų, bet Tunise yra 11-12 milijonų gyventojų, yra tokių sektorių, kuriuos turėsime peržiūrėti, tai yra žemės ūkio sektorius ir paslaugos. Daug nerimo jaučiama dėl žemės ūkio kadangi dažniausiai Tunise vyrauja smulkus žemės ūkio sklypai, kuriuos dirba e, vienos ar kelių šeimų nariai. Ir kaip mums pavyks konkuruoti su ES produkcija. Dėl to yra jaučiamas susirūpinimas. Kai dėl paslaugų lygiai taip pat yra tokių paslaugų, kurias reikėtų šiek tiek, kurių kokybę reikėtų pagerinti, pakelti iki globalaus lygio. Nes, pavyzdžiui, advokatų biure tu nesėdi dirba vienas žmogus, kad tarpu čia advokatų kontorą gali turėti šimtas advokatų. Ir aišku, už kai ES atstovai atvyksta į Tunisą, užtenka tapatybės kortelės, o tunisietis turi pateikti krūvą dokumento ir gauti vizą. Tai štai, būtent dėl to aš sakau, kad visi tie dalykai yra tarpusavį susiję. Viena vertus yra atveriama rinka, kita vertus žmonėms keliavimo galimybė blokuojama. Tai štai, kokia yra problema svarbiausia Lygiai taip pat ir dėl studentų. Pastarojų metų jūs kalbėjote apie Zaventemą. Ir daug žmonių išsiunčiama atgal, žmonių, kurie atvyksta turėdami vizą. 2001 metų revoliucija buvo kova už žmonių orumą. Mes nekalbėjome tiek daug apie demokratiją, laisvę ar ką nors daugiau, labiausiai buvo kalbama apie žmogaus orumą. Ir aišku, orumą padeda užtikrinti ir kas mėnesį gaunamas darbo užmokestis. Kaip, nu, kaip, kaip galima tikėtis, kad septynis ar daugiau metų žmonės turintys aukštą į mokslą e, gyventų neturėdami darbo, neturėdami jokių pajamų. Apie kokį orumą čia galima kalbėti. Ir žmonės masto apie laikotarpį prieš revoliuciją ir sako, kad ar tik nebuvo geriau anksčiau nes ekonominis augimas siekia 5-6 metinius procentus, dabar jis siekia 1 procentą ir su tokiu procentu negali sukurti daugiau kaip poros tūkstančių darbo vietų per metus. 15 procentų ir daugiau kartais siekia nedarbas Tunise, 560 tūkstančių bedarbių yra ir pusė iš jų turi aukštojo mokslo diplomus. Tai štai, kuo galima paaiškinti paskutinę imigracijos bangą Italijos kryptim rugsėjo ir spalio mėnesį. Tačiau tai dar ne viskas nes žmonės jaučia nevilti ir gali pasirinkti du dalykus - arba rinktis kelią jūrą, arba gali eiti kovoti su Daesh. Tai štai kokia rizika kyla. Mums reikia daug pagalbos, mums reikia savotiško vadovavimo. Ir tol, kol ekonominė mašina nepajudėjo Tunise, tol mums tos pagalbos reikės. Ji blokuota nuo 2011 metų. Taigi, kalbant apie mobilumą, e, būtina, kad partneriai atsižvelgtų į tuos lūkesčius ir, ir, ir į siekius, kaip užtikrinti vystimasi šalyje, ypač skurdžiausiose jo zonose, kur pirmiausia ir buvo pradėta arabų revoliucija. Nieko nebuvo padaryta iki šiol, net jeigu politinių požiūrių procesas gerokai pasistumėjęs, tačiau ekonominių požiūrių dar mums reikalinga nemažai paramos. Kai dėl vizų Tuniso pusė pabandys išplėsti kiek įmanoma kategoriją tų klausimų, kurie aptarimi kartu su visų klausimų ir kad būtų galima pasiekti geresnių rezultatų, kalbant apie dokumentų harmonizavimą ir vizų gavimo laikotarpį. Į e, Tunisą dažnai gražinami trečiųjų šalių piliečiai, kurie nelegaliai bando patekti į ES. Tai štai, Toks būtų bendras kontekstas, nenoriu žimti per daug pasisakymų laiko, tačiau kalbant apie nelegalią migraciją, nuo 2011 bangos pasiekėm susitarimą su italais, daug žmonių grįžo savanoriškai, taip pat Tunisui padeda labai rimtai Italija, siekiant įsigyti medžiagas, įrangą, nes faktiškai viskas buvo sugriauta revoliucijos metu. Ir štai dabar dedama daug pastangų, saugumo pastangų, kad e, griovimai visi baigtųsi. Tai kol kas dėja ta pagalba nepakankama, neseniai buvo susitikimas su e, kompetentikais ES pareigūnais ir pirmą kartą man buvo pasakyta, kad mes turime finansuoti įrangą Tunise. Anksčiau to nebuvo. Tai yra nauja mintis. Tikiuosi, kad Tunisas greit sureaguos į šį pareiškimą. Norėčiau pasakyti, kad su nelegalios migracijos reiškiniu Tunisas yra pasiryžęs kovoti. Mes manome, kad reikėtų labiau palengvinti vizų išdavimą. Anksčiau vizų nebuvo, 90-metyje pavyzdžiui. Ir tunisiečių nevykdavo daugiau Europą negu dabar. O tie, kurie nori atvykti savaitį, kodėl jie neturėtų turėti tokios galimybės. Tiek būtų. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Mes diskutavome su visais šitais klausimais ponė Veržė. Taip pat pabrėžė, kaip svarbu yra palengvinti visų išdavimo procesą ir ko gero bus užduota daugiau klausimų šią linkime. O dabar Gracielai Rica suteiksime žodį. Ji yra Home generalinio direktorato tarptautinių santykių atstovė. Labai ačiū. Dėkoju ir Tuniso ambasadoriui už puikią prezentaciją. Vidaus reikalų generalinio direktorato vardu norėčiau trumpai uh, prabėgti, e, kaip atrodo mobilumo partnerystės. Kad savokos taptų iškesnės, aš norėčiau pasakyti, kad kalbėsime šiuo atveju e, ne apie vizas, nes tai nėra susijęs su mobilumo partnerystės baze, kurią e, pristatė prieš tai kalbėjusių prelegentų grupė. Nuo dabar papasakosiu, ką yra sukūrusi Europos komisija. Yra parengtas e, globalus susitarimas dėl migracijos ir mobilumo 2005 ir 2011 metais. Jame yra nustatyti keturi ramščiai, kurių pagrindų migracijos dialogas galėjo būti kuriamas su visomis trečiosiomis valstybėmis Pirmiausia, galvojame apie e, regalę, e, legalią migraciją, nelegalios migracijos sumažinimą, e, prieglopščio ir apsaugos mažinimas ir maksimali pagalba besvisančiam šalims. Vėliau, 2016 metais buvo parengta partnerystės bazė, kuri buvo platesnio masto Ir e, mes galvojame, kaip būtų galima išspręsti migracijos klausimą, negalvojant konkrečiai apie migraciją, bet greičiau e, galvojant apie priekybą, vystimas ir panašius dalykus. <clears throat> Šios klausimas buvo labai plačiai aptartas per ankstesnės prezentacijas. Dabar aš norėčiau paaiškinti, kai buvo parengtas globalus e, susitarimas dėl migracijos ir mobilumo, buvo kalbama apie dvi priemonės. Pirmiausia, mobilumo partnerystė, o paskui kalbėjome apie bendrąją migracijos ir mobilumo darbo atvarkę. Kokie yra šių dviejų priemonių skirtumai? Mobilumo partnerystę pasirašo Europos komisija ir valstybės narės. E, jo vertė yra labiau orientuota, e, vertė išplaukia dėl to, kad jis yra labiau orientuotas į atsakomybę, koks tuo tarpu, kai komisija pasirašo bendrai sutarimą dėl migracijos ir mobilumo visų valstybių narių vardu, e, mes e, suprokėme, suvokėme, kad tai yra iš esmės tik koncepcija ir šios sutartys buvo pasirašytos į Etiopiją, Indiją ir Nigeriją. Diskusija vyksta ir su Brazilija, bet e, dar nepasiekėm galutinio rezultato. Todėl aš dabar norėčiau pakalbėti apie mobilumo partnerystę. Prašyčiau e, parodyti tolesnę skaidrę, kad matytume aiškesnę e, chronologiją. Mobilumo sutartys buvo pasirašytos, partnerystės sutartys buvo pasirašytas pirmą kartą 2008 metais. Kitais metais ketiname suorganizuoti specialų renginį, kuriame galėsime pamatyti, kas išmokta ir kaip būtų galima eiti į priekį. 2008 e, metais su Kabo Verde ir su Moldova buvo pasirašytas tokios sutartys, iš viso devynios šalys įtrauktos. Ir dabar matome, kad Nuo iki 2013 metų didžiausias dėmesys buvo skiriamas rytiniai pusiai. Tuo tarpu 2013 metais buvo pasirašytas dokumentas su Maroku e, ir Azerbaidžianu, 2014 su Tunisu ir Jordanija, o praėjusiais metais su Baltarusija. Taigi, kokios yra pagrindinės tų partnerysčių ypatybės. Visų pirma, mes norime, kad būtų sukurta bendroji bendradarbiavimo mobilumo ir migracijos rytyje bazė pasirenkant vadinamai holistinį požiūrį. Kodėl reikalingas tos holistinis požiūris? Todėl, kad mes iš esmės čia kalbame apie migracijos pagrindinių priežasčių suvaldymą. Taigi mobilumo partnerystės pagrindinė ypatybė yra ta, kad ji, tas dokumentas yra teisiškai neprivalomas. Tai yra formali politinė deklaracija, viskas yra parengta specifiškai atsižvelgiant į e, kiekvienos valstybės poreikius. Pažiūrėkite, pavyzdžiui, mobilumo partnerystės sutartį su Baltarusija ir pamatysite, kad ji labai ženkliai skiriasi nuo sutarties su Tunisu ar Maroku. Tos sutartys yra E, atviros, lankščios, lengvai pritaikomos, o pagrindinis tikslas e, - paremti bendrą požiūrį valstybėms narėms ir ES. Man atrodo, kad šis klausimas buvo labai plačiai aptartas per ankstesnę sesiją ir e, tada būtent buvo pristatytas Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos vaidmuo valstybių narių atžvilgių. Mes kalbame apie e, pagrindinius e, partnerystės ramščius, kurie e, neatsiejami yra nuo vizų padėties supaprastinimo ir nuo vizų supaprastinimo. Tolesnė skaidrė. Norėčiau priminti, de, kurios devynės valstybės yra pasirašytos tą sutartį ir jas apžvelgti. E, matote šį grafiką, turbūt galite jį perskaityti, pastudijuoti patys, bet iš esmės, ką mes padarėme. Jau kaip sakiau, buvo atlinktas darbas įvertinant, kas nuveikta visose devyniose valstybėse kartu. Tiesiog norėjome pasiaiškinti, kuriame iš tų keturių ramščių E, buvo daugiausia projektų ir veiklos rūšių. E, išvados mus nustebino, nes mes įsivaizdavome, kad galbūt 17 e, procentų buvo skirta, atsiprašau, 70 procentų buvo skirta nelegaliai migracijai ir priekybai, o realūs faktai parodė, kad tik tai 30 procentų visose devyniose valstybėse bendrai Antrasis ramsis, kad ir kaip įdomu bebūtų, parama teikiant yra legalios migracijos ir mobilumo valdymo e, ramstis, kuris sudaro 25 procentus. Toliau seka trečiasis ramstis. E, migracijos ir mobilumo įtakos valstybės vystimuisi optimalus padidinimas - 20 procentų. 11 procentų lieka apsaugai ir prieglopšiai. E, aš e, tokias galėčiau intarpą tokį padaryti. Per diskusijas, kurias girdėjome per ankstesnę diskusijų dalį, labai daug buvo kalbama apie ES patikos fondą ir buvo sakoma, kad labai didelė uh, E, finansavimo yra e, paskirstoma per valdybas sprendimus. ES patikos fondas ir projektai, sukūrėmi pagal jį, yra viešinami, visi gali matyti tą informaciją, mes bandėm išanalizuoti lėšų paskirstimą, bet dabar matome, kad daugmaž Didi, maždaug gana didelė dalis ES patikos fondų yra skiriama migracijos uh, pagrindinių priežasčių maži, e, silpninimui. Ir nebūtinai tos lėšos yra skiriamos saugumo klausimams tiesiogiai. Tai e, e galime <clears throat> paminėti ir kalbėdami apie tokius e, sienos valdymo projektus, pavyzdžiui, kurie 42 milijonus eurų suvartoja. Tolesnė skaidrė. Trumpai pristatysiu veiklos specifika. Čia ne, ne pinigai įvardinti, bet kiek veiklos rūšių yra, kiek veiklos yra atliekama, kiek politinių priemonių įmamasi. Čia matote devinių valstybių padėtį, būtent visos jos yra pasirašęs mobilumo partnerystę ir čia matote, kaip skirtingai pasiskirsto lėšos pavyzdžiui, tarp Moldovos ir Maroko. Abi šios valstybės e, labai daug gavo paramos. Ga, kuo tą galima paaiškinti? Būtent Maroko atveju e, su ta šalimi e, dvišaliai ryšiai yra labai stiprus. Taigi, ką mes bandėme padaryti? Mes bandėme išsiaiškinti, kokia dalis finansavimo susijusi su migracija gali būti suteikiama regioninėmis sutartimis, dvišalio bendradarbiavimo su skiriomis valstybėmis narėmis sutartimis. Toliau šioje skaidrėje galėsite maždaug įsivaizduoti, ką mes darome. Mes bandėme surinkti informaciją ir suskirstyti ją į kategorijas finansavimo ir partnerystės. Uh, Tai padarėme e, vadovaudomėsi bendrąją analizę pagal e, bendros mobilumo partnerystės sutartį tiems iš jūsų, kam e, būtų įdomesnė specifinė informacija, galėsiu ją suteikti. Toliau periname prie darbo jėgos migracijos iniciatyvų. Matome, kad Jų yra teikiamis net 52 iniciatyvos tai sričiai, o sienos valdymui yra skiriama tik tai 50. Toliau. Kiek veiksmų buvo skirta uh, siekiant sugražinti migrantus? Pagal devynės mobilumo partnerysės iš viso 504 e, kartus buvo įsikišta. Uh, Tik tai 70 e, atvejų buvo susijęs su migrantų gražinimu. Atsiprašau, 17. Tik penkios valstybės dalyva yra susijusios su tuo procesu. Taigi trumpai turbūt galite įsivaizduoti, apie ką kalbu. Na, nu, dabar trumpai kokia yra mobilumo partnerystės įgyvenimo struktūra. Pirmiausia, mes e, pristatome analizės rezultatus. Dabar prasidėjo ICMPD vertintojų e, darbo dalis. Mes e, norime užtikrinti, kad dialogas su valstybėmis partnerėmis vyktų sklandžiai Paprastai kalbant, galiu pasakyti, kad nereikia susitikinėti tik tai aukščiausio lygio, e, aukščiausių lygių. Reikia e, nuolatinės techninio ligmens diskusijos, kad procesas iš tiesų vyktų. Na ir paskutinė skaidrė. Taip mes norime parengti tam tikras vertinimo lenteles tarp valstybių partnerių. Ir čia matote bendresnį vaizdą. Kaip tik dabar yra kuriamas mechanizmas, kuris e, nuolat bus e, atnaujinamas internete, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės e, konkrečius poreikius. Dėl naudos ir pasiektų rezultatų buvo tokių svarbių rezultatų, pavyzdžiui, E, teisės aktai ir politinės priemonės buvo pakeistos, e, padidėjo mobilumas, nacionalinės institucijos tapo pajėgesnės dirbti, e, vidaus reikalų generalinis direktoratas kuria bendrą politikos mechanizmą, bet mes turime vertingų partnerių ir mes nuolat bendradarbiaujame su ICMPD kolegomis, kurie leidžia mums greičiau judėti ir aš manau, kad e, kolegos galės paaiškinti tiksliau, kaip kas vyks. Ačiū, aš dabar ICMPD vardu noriu Jums padėkoti e, už galimybę dalyvauti šiame renginyje ir galiu pasakyti, kokiu išvadu padarėme iš analizavimo vilumo partnerysčių devinių su devynius valstybėmis rezultatus. Bendrai mūsų agentūra e, pradėjo sverti E, mobilumo partnerystės priemonė prieš dviejus metus. MPF ta priemonė, nes tai ne tas pats yra kaip migracijos partnerystės priemonė, e, kuri buvo rengiama anksčiau, todėl mes turime labai aiškiai tuos du terminus atskirti, abu jie trumpinasi MPF. E, visa programa, kaip aš jau sakiau anksčiau, yra vidaus reikalų generalinio direktorato E, sukurta, o mūsų agentūra, ICMPD, politikos kūrimo agentūra, e, leidžia, stengiasi sukurti e, konkrečius veiksmus, operatyvinę dalį parengė. Prieš kalbant apie pačią programą, norėčiau, kad prisimintume visą eilę svarbių uh, dimensijų, kurios prisideda prie mobilumo partnerysčių atsiradimo ir egzistavimo. Be to, kaip MPF, kaip programa galėtų leisti paskatinti jau egzistuojančius dialogus sukurtus per mobilumo partnerystės. Pirmiausia, mes turime kalbėti apie santykių tarp institucijos dimenciją. Mes žinome, kad mobilumo partnerystės priemonė, kaip bendradarbiavimo priemonė yra gana sudėtinga. Ir e, prisiminkime, koks dialogas turi vykti. Be to, ten kalbame apie bendradarbiavimo tarp ES, jos valstybės narių, agentūrų ir partnerių valstybių dialogus. Tam, kad tas procesas būtų išlaikytas, svarbu įtraukti kuo daugiau suinteresuotų pusių iš viso e, bendradarbiavimo ir partnerystės spektro. Tokiu būdu galėtume sukurti tvirtesnius partneriškus ryšius ir patikimesnės veiklos priemonės. Kalbant apie praktinius aspektus, jeigu palygintume rytų partnerystės valstybės, penkios tokios iš viso yra pasirašytos mobilumo partnerystė ir kelios pietų valstybės, aiškiai pamatytume, kad rytų kaimininėse valstybėse institucijų struktūra dalyvaujanti mobilumo partnerysčių gyvendinime yra tvirtesnė ir rytų partnerysės valstybės e, dėjo daugiau pastangų, kad būtų sukurtos aiškios koordinavimo struktūros. Per jas galime užtikrinti, kad mobilumo partnerystės būtų teisingai valdomos ir atneštų naudos, kurios siekiame. Šiuo požiūriu mano kolegė paminėjo, kad egzistuoja uh, E, mobilumo partnerystės sąrangą sudant iš dviejų dalių. Tai yra vietos partnerystės platforma, kuri yra sukurta pačioje valstybėje partnerėje. ES valstybės narės per savo delegacijas dalyvauja. Ir antras lygmo yra labiau politinis, yra aukšto lygio susitikimai e, kuriuose dalyvaujama labiau, kuriuose dalyvauja labiau politikai ir aptarinėja partnerystės perspektyvas. Tad tuo pat metu kalbėdami apie koordinavimo struktūras ir institucijas, privalome paminėti, jog kuo geresnis bendradarbiavimas mobilumo partnerystės įgyvendinimo labui, tuo sklandžiau vyksta dialogas ir bendradarbiavimas. E, tolesnėje skaidrėje pamatysite, kad mobilumo partnerystės priemonė mes įgyvendome e, daugiausia veiksmų ir priemonių rytuose. Tai tik tai rodo, kad rytinių valstybių institucijos yra tvirtesnės, stipresnės. Ir ši svarbi dimensija turi susilaukti daugiau dėmesio. Kitas dalykas mobilumo partnerystės yra neatsiejamos nuo skirtingų interesų suderinimo, tenkinimo, lūkesčių tenkinimo ir tai padaryti nėra lengva. Migracija savaime yra labai sudėtingas procesas, susijęs su labai daug delikačių temų, pavyzdžiui, migrantų gražinimų, e, integravimų ir panašiai. Tai įeina į MPF mobilumo partnerystės apimti. Be to, migracija yra susijusi daug įvairiausių veiksnių. Pirmiausia, kaip mes galime visas suinteresuotas pusės įtraukti į tą patį E, į tą pačią poziciją, nes dažnai jų nuomonės labai skiriasi. Visų pirma, labai svarbu sukurti bendrus tikslus ir bendrus požiūrius, e, ir ypač kai galvojame apie kitas partner, mobilumo partnerysės, bet to turime siekti bendrų įsipareigojimų ir atsakomybės. Mobilumą partnerystės turi prisikliauti skaidrumu ir pasitikėjimu. Be abejo, e, reikia, kad pasitikėjimą būtų daugiau nuo pat pradžios, bet labai svarbu, kad daugiau e, pasitikėjimo būtų sukurta įgyvendinant mobilumo partnerystės. Kitas elementas, kurį mes turime dar patobulinti, yra subalansuoto požiūrio užtikrinimas įgyvendinant bendradarbiavimo priemonės Ir žinoma, taip pat turime galvoti apie geresnę pusiausvyrą teminėse srityse, kad mes galėtume patenkinti valstybių partnerių lūkesčius ir interesus. Kitas dalykas, reikėtų pagalvoti ir apie mobilumo partnerystės kaip instrumento evoliuciją. Nuo pat pradžios e, suprantame, kad labai daug veiksmų yra finansuojama e, saugumo dėliai iš mobilumo partnerysčių. E, Bet jeigu pažvelgtumėm į pirminius e, mobilumo partnerysčių sustarimus prieš dešimt metų beveik pasirašytus, tai pamatytume, kad pasikeitė e, akcentai dėl to, kad e, valstybių partnerių nacionaliniai interesai pasikeitė bėgant laikui. Tad jeigu dabar mes galėtumėm iš e, aukštai pažvelgti į visas mobilumo partnerystės, tai pamatytume, kad yra remiama labai daug migracijos plėtros veiksmų ir projektų. Ir čia e, Tuniso ambasadorius, jo ekscelencija, būtent apie tai ir kalbėjo. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad vienas iš didžiausių pranašumų ir pridėtinė mobilumo partnerystės vertė yra ta, kad mes prisidedame prie konkrečių migracijos strategijų ir politikų sukūrimo valstybėse partnerėse. Ir čia aš norėčiau mm, iš, pabrėžti tą pasiekimą, nes e, konkrečių indėlių dėka dabar valstybių partnerių interesai ir nacionaliniai prioritetai atitinka mobilumo partnerysčių interesus. Ir žinoma, kadangi mobilumo partnerystė jau buvo pasirašyta su Moldova, Gruzija, Kabo Verde, Armenija, tai visos tos valstybės turėjo atitinkamai savo politiką priderinti. Kitas svarbus matmuo yra susijęs su tuo, kad mobilumo partnerystė yra lanksti priemonė ir ji Joje yra siekiamas atsižvelgti į migracijos skirtingus aspektus bendrai. Todėl mobilumo partnerystė iš principo gali suteikti labai aiškę, aišku, pagrindą, kuris leistų partneriams išsakyti savo mintis ir prioritetus įvardinti. Bet taip pat e, tokiu būdu galima sukurti konkrečių įgyvendinimo būdų ir priemonių kad tos idėjos, kurios yra išsakomas projektuose, galėtų tapti realybę. Ir, aišku, paskutinis matmo, paskutinė dimensija yra susijusi su tuo, kad mobilumo partnerysės savaime gali būti novatoriškos. Kai kurios valstybės sukuria novatoriškų politinių priemonių, politinių alternatyvų, kad paremtų mobilumo partnerysijų gyvenimą. Ypač aš galvoju čia apie diasporos įtraukimą kai kuriuose valstybėse narise, legalios migracijos skatinimą ir taip toliau ir taip toliau. E, vidaus reikalų generalinio direktorato ir ICMPD vaidmuo dabar yra sukurti daugiau papildomos vertės ir daugiau paskatų mobilumo partnerystėms. Toliau Dabar pereinu prie e, mobilumo partnerysčių priemonių kaip programų, kaip finansavimo priemonės, galėtumėm tai pasakyti. Mes sutelkėme dėmesį į kapitalizaciją ir stengiamės pasinaudoti praeities pamokomis. E, Graciela sakė, kad daugiau negu 500 politinių veiksmų buvo paremta finansinėmis priemonėmis ir e, būtent per mobilumo partnerystės. Todėl e, Labai daug ko buvo išmokta ir e, labai daug išvadų padaryta, kurias galėsime panaudoti ateityje. Kitas dalykas, turime konsoliduoti visą eilę mobilumą partnerystės elementų. Šiuo požiūriu norėčiau paminėti, kad reikia toliau dirbti, kuriant e, koordinavimo mechanizmus. Iš devinių mobilumo partnerysčių valstybių tik keletas sukūrė e, e, visą apimančias koordinavimo struktūras ir aš manau, kad pagal MPF mes turėsime reikalauti, kad būtų dedama daugiau pastangų. Turime ir toliau remti bendrą visų devinių mobilumo partneriščių gyvendinimą. Be abejo, matome, kad kai kurios valstybės partnerės e, deda daugiau pastangų negu kitos, todėl mūsų vaidmo užtikrinti, kad uh, būtų pasiekta pusiausvyra tarp e, rytų ir pietų kaiminių valstybių. Turime užtikrinti skirtingų e, finansavimo priemonių, kurias sukūrus yra Europos komisija, e, suderinimą, nes mes negalime finansuoti labai didelių politinių veiksmų. Tai yra labai tikslinės trumpalaikės intervencijos ir todėl būtina suderinti veiksmus su kitomis Europos komisijos tarnybomis. Tai labai svarbu, kad galėtumėm užtikrinti nuoseklumą institucijų ir politikos lygmenių. Toliau. Iš esmės į MPF yra padalinta į dvi tokias kryptis. Pirma kryptis e, negražinamos išmokos ES valstybėms narėms, kad jos įgalendytų konkrečius veiksmus e, devyniose mobilumo partnerystės valstybėse. Aš nesileisiu čia į smulkmenas ir procedūrinius dalykus, ne tai yra mūsų diskusijos objektas, bet esame pradėję paskelbę konkursą, valstybės narės ES gali teikti pasiūlymus, idėjas, bet kada vienam ar kitam projektui, kurios galėtų būti įgyvendintos vienoje ar kitoje konkrečioje valstybėje partnerėje. Toliau. Dar porą pavyzdžių iš rytų kaiminystės. Šeši MPF e, veiksmai, kurie galės būti įgyvendinti Armenijoje, yra pateikti. Pavyzdžiui, Prancūzija įgyvendina tokį e, projektą dėl negražinimą. Švedija turi panašų projektą pa, toje pačioje srityje. Estija įgyvendina projektą Gruzijoje dėl prieglaušio procedūrų, Rumunija ką tik baigė vieną projektą Moldovoje dėl sienų valdymo ir taip toliau ir taip toliau. Na, o dėl pietų Italija, pavyzdžiui, gyveno projektą dėl žiedinės migracijos tarp Tuniso ir Maroko. Taigi, kaip matote, MPF yra labai plačtaus spektro teminių požiūrių ir priklausomai nuo valstybių partnerių. Na ir mano paskutinis komentaras būtų toks turime pagal MPF ir vieną kryptį skirtą horizontalioms priemonėms. Pagal tai yra pradėtos keturių mobilumo partnerysčių vertinimas. Viskas žinia, prasidėjo 2008 metais ir tik vieną kartą vertinimas buvo atliktas. 2012 metais buvo vertinta mobilumo partnerystė su Moldova. Todėl dabar kaip tik mes bandome pratesti tą darbą, kad išsiaiškintume, kas iš tiesų yra pasiekta praėjus maždaug dešimt metų mobilumo partnerysčių gyvendinimo. Uh, konkrečiose valstybėse narėse ir bandysime pasverti, kaip tos pagrindų bendradarbiavimo, bendradarbiavimo pagrindų platformas ateityje galėtų būti pakeistos ar įgyvendintos. Kitais metais mes ketiname organizuoti renginį, kuris leis apžvelgti sukauptą patirtį ir pagalvoti, kaip mobilumo partnerysės galėtų būti tobulinamas ateityje. Čia aš norėčiau ir baigti savo pasisakymą, mielai sakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Um, uh, Ačiū. Dar prieš klausimus ambasadoriui ir. Da, klausimų dabar, ar bus ambasadoriai ir kolega iš Didžiakom. Pane Veržė, Pane Kristi. Ačiū pirmininkė. Ačiū trims kalbėtojams. Pirmiausia, e, klausimą užduosiu ponui Šerif, nes mane labai domina Tunisas. Manau, kad gerai būtų daugiau sužinoti, sužinoti išsameu, kaip e, susitarimas, susitarimu dirbama, žinau, kad dėryba šiuo metu vyksta, bet štai konkrečių klausimų norėčiau užduoti. Realus mobilumo sustarimas turi būti partnerystė ir pusiausvėra paremtas. Aš e, suprantu, žinau, kad e, esate savo kritiką išreiškę gražinimui į trečiasią šalis, e, to principo pritaikymui. Taip pat jūs e, akcentavote tai, ką aš vadinčiau trumpalaikių vizų liberalizavimu, na, man atrodo gana logiška taip. Visi dirbantis su šiuo klausimu puikiai supranta, kad e, tų trumpalaikių vizų liberalizavimas tikrai e, srautų nepadidina, matėme su Balkanų pavyzdžių tai. Ir juo labiau, kad mes dabar etijas sis, temą įgyvendinsime, galbūt ne man pritarus, bet vis tiek tai bus įgyvendinta. Ir aš tai vadinčiau pigiomis vizomis, laukos vizomis. Manau, kad tai galima būtų labai išmaniai panaudoti ir Tunisui. Dabar norėčiau konkrečiai užduoti klausimą, kaip yra su Tuniso studentais. Mane šokiravo statistika Afrikos šalių, bet konkrečiai Magrebo regiono šalių statistika. E, pagal statistinius duomenis vis, vis mažiau Magrebo regiono studentų atvyksta studijuoti į ES. Aš esu prancūzė, būtent iš visų Magrebo šalių daugiausiai Prancūzija ir važiuoja studentai. Norėčiau jūsų paprašyti atsakyti į šį klausimą. Nes kas dėl ES tarptautinio įvaizdžio dabar, kadangi studentai e, vis mažiau važiuoja studijuoti į ES, nėra geras dalykas. Sakėte, kad dažnai netgi asmenys turintys vizą yra išsiunčiami. Gal galėtumėte tuos atvejus pakomentuoti? Be to, kai mes lankėmės Tunise, susitikome su um, Afrikos šalių migrantais Tunise ir jie mums sakė, kad jiems uždedamos baudos, jeigu yra išvykstama iš šalies ir dar didesnės baudos, kai bandoma grįžti. Taigi gal galėtumėte tą atvejį pakomentuoti, tuos atvejus tiksliau. Na ir dar labai trumpai dėl globalių mobilumo susitarimų. Aš atsiprašau, bet nelabai suprantu, koks kokia ten partnerystė yra su Baltarusija. Baltarusija nėra Europos tarybos narė. Taigi ES derasi su Baltarusija dėl tokio sustarimo, mane tai šiek tiek šokiruoja. Aš suprantu, kad tokie sustarimai yra pritaikomi konkretiems atvejams, lankstus, Tačiau dėl kokių priežasčių ES, o ne Lenkija, pavyzdžiui, sudaro mobilumo partnerystę su Baltarusija, dėl kokių srautų yra taip elgiamasi, bei e, kam, e, kokioms valstybėms narėms tai naudinga bus ir kokia yra ES pridėtinė vertė čia. Ir beje, tas klausimas visiems susitarimams būtų taikomas. Man vis dažniau susidaro įspūdis, kad ES kaip ir valstybių narių vietoje tam tikrus dalykus atlieka. Ir čia nėra jokios pridėtinės ES vertės. Dabar sakoma, kad patikos fondui yra priekaištaujama už tai, kad saugumo politika įgyvendinama vietoj e, vystomosios politikos. Ne, mes tiesiog sakome, kad dalis vystomosios pagalbos per patikos fondą yra skiriama saugumo su principais paremtai politikai. Tai yra ta visomoji pagalba, visomusios pagalbos pinigai tiesiog į patikos fondą plaukia. Taip, didelė dalis tų lėšų skiriama visomai pagalbai, bet ne visa. Taigi čia kaip ir e, lėšos yra nukreipiamos kitą kryptimį. Man niekas netrodė, neįrodė kitaip. Ir be to nelabai supratau, kaip ta facility program e, skiriasi nuo mobilumo programos. Aš nelabai supratau, E, kuom tai skiriasi, galbūt čia mano neišmanimas, sako kalbėtoja. Na ir galiausiai mačiau lentelę 500 veiksmų, daug statistikos, daug temų. Tačiau man atrodo, kad reikėtų surenkti rimtą darbinį posėdį šiais klausimais. Reikėtų e, pasižiūrėti klausimas po klausimo, kas čia per veiksmai. Nes dabar tokiomis gražiamis didelėmis lentelėmis mes galime, norime, galime pasakyti, ką tik tai norime. Taigi reikia žiūrėti, kaip tai vertinti. Man atrodo, pirmininkė, jūs manęs dabar net nesiklausote. Pirmininkė, jūs be ausinių sėdite. Pirmininkė, jūs be ausinių. Aš beje suprantu, kaip prancūziškai jūs kalbate. Manau, kad geriau dabar būtų manęs paklausyti. Gerai būtų darbinį posėdį šiais klausimais surenkti e, su kolegomis, kuriuo, kurie, kurie dirba šiais klausimais. Taigi, norėdami siekti pažangos, būtent tai turėtume padaryti ir būtent taip įgyvendinti parlamentinę kontrolę. Reikėtų pasižiūrėti, kur tiksliai, kokiai valstybei ir kokiems veiksmams yra panaudojami ES pinigai. Taip E, dėkoju, Kristin. Gerbiamas ambasadoriau, dabar žodis kolegai iš Italijos. Dėkoju, aš labai trumpai pasisakysiu. Jūs kalbėjote apie apie susitarimą su Italija dėl įrangos pirkimo. Norėjau paklausti, kas čia per susitarimas ir kiek, kokiu lygiu Izraelis įpareigojusi Italijos vyriausybė. Dėkoju, aš pradėsiu nuo lengviausio klausimo. Tai yra 2011 metų susitarimas. 25 tūkstančiai Tuniso jaunuolių nuvyko į Lampedusą ir po to iš ten į kitas šalis. Tai buvo skirta 200 milijonų eurų suma mes už šias lėšas įsigijome pane, pajėgumų e, pakrančių apsaugai, tai čia ir laivų, ir automobilių buvo įsigyta tiesiog saugumui stiprinti. Na ir daug e, buvo savanoriškų grįžimų, nes daug asmenų tiesiog po tiltais gyveno ir paskui savanoriškai grįžo maždaug 30 asmenų per savaitę buvo gražinama. Taigi didžioji dauguma iš tų 25 tūkstančių grįžo į Tunisą, daug iš jų grįžo savanoriškai. Deja, bet dar keli šimtai yra sulaikytų tų asmenų sulaikymo centruose, kaip kad pavyzdžiui ir Belgijoje maždaug šimtas asmenų yra sulaikyta valstybės sekretorius Teo Franken manęs klausė, ar galima visus susodinti į lėktuvą ir e, gražinti į Tunisą. Aš iš karto jam pasakiau, kad tai yra neįmanoma, nes daug kas sako, kad yra tunisiečiai, bet jie netgi netunisiečiai yra. Jeigu, pavyzdžiui, pirštų ant spaudais būtų patikrinta, kad tie žmonės e, yra iš Tuniso, tai mes galėtume tokiem asmenim suteikti leidimą juos išsiųsti. Pavyzdžiui, laivu. Na, o dabar dėl studentų, poniai Veržė, atsakysiu kaip žinia, sudėtinga yra gauti visą, vizas. E, aišku, skirtingose šalise situacija skirtinga. Būtent todėl sumažėjo studentų skaičius. E, tačiau, tarkime, į Vokietiją išvykti yra lengviau, paprasčiau. Be to, negu kad į Prancūziją. Be to, daug yra Europos e, JAV, netgi Japonijos universitetų patiems talentingiausiams ir tie universitetai siunčia savo sovus į Tunisą ir surenka e, pačius talentingiausius asmenis. Nes, ko gero, sudėtinga dabar e, būtų sugrįžti atgal iš Europos į Tunisą, paskui jau įsitvirtinus Europoje. Na, o kas dėl Afrikos migrantų, tai aš dėja nieko negirdėjau apie tas baudas ir negaliu dėja nieko apie tai pasakyti. Dėkoju. Gerbiamas ambasadoriau. Mes čia kalbame apie sustikimus su NVO. Turime įrodymų, galime pateikti jums duomenis. tikrai buvo labai geras vizitas į Tunisą, norėčiau padėkoti ir jums, ir kitiems kolegoms už tokias išsames diskusijas ten. Mes suprantame, kad šalis patiria spaudimą, bet lygiai taip pat ir migrantai kenčia, taigi mes tikrai galime pateikti tokios informacijos. Kaip kad ponė Veržyje sakė, žino tiksliau, Kai kuriems imigrantams tunisiečių šeimos padeda išbristi iš tokių situacijų, bet e, labai daug migrantų tiesiog e, kenčia dėl tokios situacijos. Mes galime duomenims jums pateikti. Na ir galiausiai galbūt baigiamai žodį suteiksiu poniai Strica. Trumpai. Na, porą dalykų trumpai dėl Baltarusijos. įgaliojimai dėl mobilumo partnerystės buvo įtraukti į NIR generalinio direktorato strateginį planą. Čia buvo saugumo klausimai akcentuojami. Na, bet galbūt aš vidiniu lygiu tai išsiaiškinsiu ir galėsiu jams, jums šią informaciją pateikti. Dėl antrojo klausimo Dėl sienų valdymo, paramos šiais reičiai, mūsų manimų egzistuoja vis dėlto labai griežti kriterijai, kurių nėra generalinio direktorato kolegos laikosi. Ir čia yra visos antraštinės dalis e, visų nuostatų laikomas pagal antrašinės dalis, bet čia galbūt kolegos iš kitų tarnybų geriau galėtų tai pasakyti. Apie dabar trečią klausimą dėl lentelių, dėl rezultatų. Mes, manau, tikrai galėtume surenkti techninį sustikimą, galėtume paaiškinti, pristatyti šios duomenis. Tik tai informuosiu jūs, kad uh, mūsų darbas yra rinkti duomenis apie sprendimus, kurie jau buvo priimti. Taigi mūsų dabar pristatyti veiksmai yra iš ENI programų, dėl kurių konsultaciniai procesai jau įvykę yra. Bet taip, be jokios abejonės mes galėtume čia pristatyti struktūrą savo medžiagos ir tikrai esame pasirengę diskutuoti. Dėkuoju, tikriausiai į, mes tiksliau pateiksime jūsų pristatymą interneto svetainėje. E, taip pat norėčiau padėkoti ambasadoriui už dalyvavimą. Ir tikrai labai naudinga yra suprasti situaciją su Libija. Taigi dėkoju už pristatymus taip pat Home generalinio direktorato. Na ir kolegos, dabar siūlau pereiti prie paskutinės šio ryto tematinės diskusijos ir dabar paprašysiu e, kolegų prie, į tribūną ateiti. Turime poną, ponę, poną Tudoračį, poną Ledžerį ir poną Ben Lewis. Dėkoju kolegos už kantrybę. Matome, kad turime daug kalbėtojų. Norėčiau padėkoti visiems e, pasisakiusiems. Tikrai labai naudingos diskusijos vyksta. Taigi dabar trečias, trečioji tematinė diskusija. Ji yra skirta labai rimtam klausimui ES gražinimo politiką. 17 metais Europos komisija keletą komunikatų išleido ir rekomendacijų dėl veiksmingos gražinimo politikos ES. Paskutinė rekomendacija buvo 17 metų rugsėjo 27 dieną pateikta Ir čia yra gražinimo vadovėlis, vadovas e, valstybėms narėms e, parengtas Europos parlamente. Mes e, keletą kartų savo rezoliucijomis prašėme užtikrinti veiksmingą įgyventinimą ES teisės aktų, taip pat ir dėl gražinimo. Tose rezoliucijose buvo kalbama apie poreikį didinti veiksmingumą ES gražinimo sistemų, tačiau Europos Sąjungos, tiksliau, Europos parlamento pozicija yra tokia, kad migrantų e, gražinimas turi būti atliekamas saugiamis sąlygomis ir laikantis e, pagrindinių ir procedūrinių teisių. Taigi mes dabar e, mielai išklausysime savo kalbėtojų šiuo klausimu. Pirmasis mūsų kalbėtojas yra Dragos Daračia, neregul nelegalios migracijos ir gražinimo politikos iš Home generalinio direktorato padalinio vadovas. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Labą dieną visiems. Kaip jūs labai teisingai paminėjote, pradžioje ES gražinimo politika yra gyvendinama tam tikromis sąlygomis. E, yra daugybė tarpusavio priklausomybės ryšių, priklausančių nuo valstybių narių, nuo jų santykių su trečiosiomis valstybėmis, su tranzito valstybėmis. Per pirmas dvi diskusijas mes kalbėjome apie bendradarbiavimo būtinybę su tomis šalimis, labai intensyviai buvo diskutuojama apie tai, kaip gražinimo politikos išorinė dalis yra įgyvendinama. Praėjusią savaitę generalin, vienas generalinių direktorių, ponas Mardžių, jums pasakojo apie dvi šalių susitarimus šioje srityje, apie gražinimo politikos įgyvendinimą. Ir apie tai irgi buvo intensyviai diskutuojama. Mes jau sakėme tai nekartą ir praeitos savaitės diskusijoje ir komisaras kalbėjo apie tai, kad ši gražinimo politika yra platesnės politikos dalis ir siekiama pirmiausia saugoti žmonių gyvybės, užtikrinti jiems apsaugą ir taip pat e, kalbama apie atsakomybę, kad žmonės gražinant būtų išlaikomos jų turimos teisės. Taip pat savo diskusijoje, mes jau tai minėjome, svarbus yra gražinimo politikos išoriniai aspektai. Aš savo įvadinėje pasisakymo dalyje kalbėsiu apie vidinę, vidinę e, gražinimo politikos aspektą problematiką. Kalbėsiu apie ES ir valstybės narės. Tai reiškia, kad nacionalinis gražinimo sistemos tu, yra apibrieštos ir sąlygomos mūsų um, valstybių narių priimtų sprendimų ir ES teisės aktų. 2008 metais mes turime priemę gražinimo direktyvą, kur kalbam apie garantijas, procedūras ir taisyklės, kurios gyvendinamos nacionaliniu lygmeniu pirmiausia. E, kai turimos nagrinėti gražinimo įvairios bylos. Tai yra tas teisės aktas, kurį geriausiai žinote jūs šiame komitete. Darybos buvo nelengvos, užėmė daug laiko, kol buvo parengtas galutinis dokumentų tekstas, bet nuo 2008 metų tai yra pagrindas kuris apibrėžia, kaip veikia ES pabėgėlių gražinimo sistema, nelegalių migrantų tiksliau gražinimo sistema. sistema Taigi e, praėjo nuo, nuo tada nemažai laiko, šis teisės aktas turi jau būti įdėktas valstybių narių teisynuose. Jeigu atliktume įvertinimą, galėtumėm atlikti štai, galėtume konstatuoti štai tai. 2015 metais Austrijoje, Belgijoje, Niderlanduose, Vokietijoje ir Liechtensteine atlikome vertinimus ir nuo 2000 15 metų valstybės narės pateikė savo veiksmų planus, kur kalbėjo apie veiksmus, kuriuos ketino įgyvendinti ir mes paskui galėjome atlikti tų planų adekvatumo vertinimą. 2016-aisiais Luksemburgė, Italijoje, Graikijoje, Kroatijoje, Maltoje ir Prancūzijoje atlikome vertinimą. Plus dviejose Šengeno valstybose e, dar atlikome tyrimus Kalė e, uosto, uoste ir Vokietijoje. Išskyrus Vokietiją, e, priemonės e, jau buvo parengtos, išdėstytos veiksmų planuose ir mes galime irgi atlikti adekvatumo vertinimą. 2017-aisiais e, Danijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Norvegijoje atlikome panašų vertinimą ir vieną ne, neinformuotą vizitą Vengrijoje surengėm pasižiūrėdami sulaikymo sąlygų. Vertinimai ir ataskaitos E, šios misijos 2018 metų dar yra rengiamas. 2018-aisiais e, ketiname atlikti vertinimus Šveicarijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir <laughs> Estijoje ir taip pat e, turime, kaip jau sakiau, labai ambicingą darbų kalendorių, norime atlikti vertinimą per tą mažesnį negu trijų metų uh, laikotarpis tose valstybėse narėse ir asociuotose Šengeno narėse, kad galėtume pasižiūrėti, kaip įgyvendamos primtos taisyklės tarptautinių lygmenių. Nacionaliniai parlamentai gauna visas tas ataskaitas ir parlamente vertinami parengti nacionaliniai planai, bei tų planų vertinimai nagrinėjami. Šengeno pakomitetis teikia savo ataskaitas apie tai, kaip vertinimo misijose buvo atliekamas darbas, kokie buvo pateikti rezultatai. Dabar dėl pačių taisyklių galėtume paminėti komisijos 17 metų priimtą rekomendaciją, apie jau buvo šiandien minėta. Mano požiūriu tai yra svarbus dokumentas, kadangi mes galėsime remtis Šengeno misijų vertinimais ir tuo vertinimu galėsime remtis mūsų uh, padarytomis išvadomis ir geriau modeliuoti teisės aktus susijusius su mūsų aptariama sritimi. Mūsų svarbiausias tikslas buvo pasiekti didesnio nuoseklumo, kad galėtume pasiekti geresnio efektyvumo ir kad būtų galima įvairiuose gražinimo fazėse pasiekti efektyviausius sprendimus. Rekomendacija padeda pasiekti geresnio nuseklumo ir e, geriau numatyti atvejus. Tai padeda įgyveninti direktyvoje visus numatytus e, saugiklius ir taisyklės. Mes taip pat norėjome, kad tolygiau tie teisės aktai būtų e, nelegalių migrantų gražinimo srityje taikomi visose valstybėse. Mes taip pat norėjome, kad geriau būtų remiamasi teisės aktas ir numatyta direktyva. Valstybės narės jau nagrinėja tas rekomendacijas, Malta pirmininkaujanti jau pateikė rekomendacijas apie tai, kaip valstybės narės galėtų šias rekomendacijas įgyveninti pas save. Taigi, e, rugsėjo mėnesį ruošiamės mes pateikti ataskaitą apie tai, kas yra nuveikta šios rytyje kas yra naujus. Jau žinote, kad kai kurios valstybės narės jau nuo metų pradžios kalbėjo apie būtinybę žengti pirmin ir kalbėjo apie e, gražinimų direktyvos ratifikavimą. Mes kol kas pasisakėme prieš, nes manome, kad efektyvesnės sistemos galime pasiekti turint dabartinės priemonės. Nebūtina e, rengti papildomų teisės aktų. Tiesiog nacionalinės procedūros turi būti E, sklandžiau parengtos ir gyventinamos. Mes, kaip jau sakiau, norime užtikrinti, kad valstybės narės laikysis geriausios praktikos taisyklių Ir e, svarbu, kad būtų tinkamai dirbama vietose pirmiausia. Mes manome, kad operatyvinės paėgos svarbu, bet taip pat svarbu ir tai, kas vyksta po to. E, visi tie operatyviniai aspektai yra svarbus, tad e, norėtų Europos komisija, kad Europos parlamentas parengtų reikiamus dokumentus, kad būtų galima įgyvendinti tolesnius grėsmų politikos etapus. Frontex direktorius vykdantysis, ponas Ledžeriai, kalbės daugiau apie tai. Mes, kaip Europos komisija, nuolatos pabrėžėme tai, kad svarbu gyvendinti 2016 metų priimtus sprendimus, nes manome, kad tai padės veikti greičiau. Europos uh, sienų apsaugos ir pakrančių apsaugos agentūra uh, taip pat turi duomenį susijusių su gražinimo visomis operacijomis. Apie tai detaliau nekalbėsiu, nes manau, kad ponas vykdantysis direktorius, ponas Legerė, apie tai kalbės daugiau. Ko, kaip dėl ateities, gražinimo politikos ateitis yra glaudžiai susijusi su likusia migracijos politika. Visi tie klausimai, kaip jau sakiau, tarpusavį yra labai susiję, norime tikėti solidarumo dėl prieglopščio politikos teikimo, Ir svarbu išsiaiškinti, kokius pakeitimus priimsime, kokius sprendimus įgyvendinsime su jūsų kraštimo politika. Be abejo, kraštimo politiką reikės tęsti ir toliau, kaip tai buvo pasakyta, tačiau tai turės būti glaučiai susijęta su mūsų išorės politika, su bendradarbiavimo kokybė, su bendradarbiavimu tarp kilmės šalių ir tranzito šalių be Europos Sąjunga. Mes aktyviai dirbame visose srityse ir kaip pastebėjote, prieš dvi savaitės patvirtintoje ataskaitoje mes ėmėmės to žingsnio, kad kelios ataskaitos buvo konsoliduotos, kad galėtume pateikti informaciją apie svarbiausius pastaruosius įvykius ir parodyti, kokiu veiksmu buvo imtas iš šios politikos rytyje. Dėkoju ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Pirmininkas, ačiū. Be abejo, klausimų turbūt bus tikrai labai daug. O dabar suteiksime žodį ponui Fabrys Ledžeriai. Jis yra e, Frontex vykdantysis direktorius. Žodis jums, prašau. Thank you. Thank you much, Mr. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju gerbiamiems Europos parlamento nariams už suteiktą galimybę paaiškinti, ką Frontex veikia E, gražinimo politikos rytyje. Kaip teisingai paminėjo ponas Tudoračiai, Europos komisijos vardu, gražinimo politika yra vienas iš migracijos politikos komponentų. Ir dabar tai yra susiję taip pat ir su Frontex įgaliojimais. Tie įgaliojimai pernai buvo išplėsti. Norėčiau pateikti Jums keletą skaičių. Organizuotas gražinimų skrydžių skaičius pasiekė daugiau negu 300 nelegalių migrantų skaičius, kurie buvo gražinti e, agentūros, agentūrai remiant. Šiemet siekia 2500, pernai už, per visų metų laikotarpį agent, struktūra padėjo 10 700 migrantų gražinti. Pernai agentūra organizavo 2000, 237 e, skrydžius. Jeigu palygintume su 15 metų situacija, akivaizdu yra tai, kad ES e, savo gražimo politiką yra išvyščiusi dabar jau daug labiau daugiau negu penkis kart padidėjo tų gražinamų žmonių ir tų gražinimų skaičius taip pat išaugo, tačiau pajėgumų reikėtų dar didesnių. Šis sprendimas, kuris, buvo primtas, kuris būna primtas dėl gražinimo, yra nacionalinių valstybių sprendimai. Tik nacionalinės valdžios struktūros gali nuspręsti, kokį žmogų reikia gražinti į šalį, iš kurios jis atvyko. Tai yra svarbus elementas, kuris rodo, jog reikalingas yra integruotas požiūris ES šios ir tie integruota politika. Valstybės narės, Europos komisija bei Frontex tu, tu, turi bendradarbiauti glaudžiai šioje srityje ir tą daro. Mes, kalbant apie operatyvinę veiklą, padedame identifikavimo darbo atlikti, prie to klausimų grįšim šiek tiek vėliau. Vienas iš iššūkių yra tinkamai identifikuoti migrantus, kad būtų galima nustatyti, kokia yra jų kilmės šalis. Ir būtina gauti iš kilmės šalies žmogui kelionės dokumentus kol kas. Agentūra teikia transporto E, paslaugas, pasirūpindama lėktuvais, valstybės šiaip pateikia lėktuvus. Esame pradėję viešo pirkimo procedūrą ir galbūt jau sausio mėnesį agentūra galės čarterinius lėktuvų reisus organizuoti pati. Europos sąjunga, sąjungos ir Turkijos santykiai. Čia pabėgėliai nelegalus yra gražinami keltais, e, padedant Graikijos pareigūnams. 2017 615 asmenų buvo iš Graikijos salų perkelti į Turkiją. E, tuo užsiemė Frontexas, remdamasis ES ir Turkijos susitarimu. Labai svarbu tai, kad vyksta tas ir vyko jau praeitą savaitę strateginė diskusija dėl ES sienų apsaugos. Europos e, Frontex agentūra siūlo operatyvinius veiksmus, kurių tikslas būtų sustiprinti bendradarbiavimą ir tą trikampį Europos komisija, agentūra ir valstybių narių bendradarbiavimo trikampį. Keitimasis informacija tarp nacionalinių suinteresuotų struktūrų komisijos ir agentūros turėtų būti aukštesnio ligmens. Agentūra Frontex gali organizuoti ir planuoti pati savo čarterinius skrydžius. Tad agentūrai reikia žinoti, kokio, kokių krypčių reisus reikia planuoti ir kada tai daryti. Kad migrantai, kurie yra pasiruošę grįžti, galėtų tai padaryti. Valstybės narės turėtų pranešti agentūrai savo planuojamus darbus, pabėgėlių gražintinų nu skaičių ir šalis, į, kuriuos, į kurias reikia juos gražinti. Europos komisija pasiūlė pasitelkti ICT sistemą. Ir dirbama bus dar prie šio klausimo labiau veiksmų plano, tai yra vienas iš svarbiausių elementų, kuriuos pasiūlė agentūra. Taip pat vyksta strateginė diskusija prasidėjusi vakar dėl išorės, veiks, išorės veiksmų tarnyboje dėl sienų valdymo. Sienų valdymas ES yra labai aktualus klausimas ir migrantai, kurie, pavyzdžiui, paprašė prieglopšio tų, tų migrantų, kurie prašo prieglopščio, pavyzdžiui, vienoje ir kitoje šalyje yra daug, tačiau kurie gauna pabėgėlio statusą, tas skaičius yra daug mažesnis. Tie, kurie negauna pabėgėlio statusą, paprastai, paprastai negauna leidimų nuolatos gyventi ES. Tad štai, tai irgi yra tas dalykas, kai tenka imtis pabėgėlių gražinimo priemonių. Apie tai diskutuoja e, išorės veiksmų tarnyba ir valstybės narės kad būtų galima užtikrinti geresnį keitimąsi informaciją ir kad tie prieglopščio prašytojai, kurie prieglopščio negavo, galėtų irgi e, būti gražinti iš šalį, iš kurios atvyko. Toks yra bendras kontekstas ir dabar norėčiau perėti prie kitos temos, kuri galbūt yra įdomesnė šio klausimo kontekste tai labiau būtų susiję su bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis ir tuo, kaip mes įgyvendiname įvairias nuostatas pabėgėlių nelegalių gražinimo srityje. Agentūra veikia e, vadovaudamas ES išorės politikos nuostatomis, glaudžiai bendradarbiaujama su ES komisija ir išorės veiksmų tarnyba ypač kai kalbame apie redmisijos sustarimų gyvendinimą, paprastai agentūra e, remia ekspertais Europos komisiją, kai derasi Europos komisija dėl redmisijos sustarimo. Mes dirbame bendrame jungtinėme komitete, nagrinėdami šio pabudžio klausimus. Mes turime tam tikrus darbinius susitarimus, kuriuos pasirašė agentūra Pavyzdžiui, su Nigerija dabar yra aptariamas susitarimas, kur kaip priedas yra diskutuojamas e, redmisijos dokumentas, sustarimas su to šalyje. Mes taip pat bendradarbiaujame su e, regioniniais e, ryšio pareigūnais ir valstybėse narėse dirbančiais gražinimo ryšio pareigūnais, tie ryšio pareigūnai ateityje taip pat galėtų vaidinti svarbu vaidmenį. Dabar rengiame gražinimą, gražinimus, kuriuos organizuoja Frontexas ir kur aktyviai dalyvauja valstybės narės. Ir tai savotiškai padeda kurti bendrus gebėjimus, nes šalis, kurios patirties neturi, išmoksta, kaip organizuoti nelegalių migrantų gražinimo operacijas. Ir jos, kai kurios dar pačios rengia savo gražinamuosius skrydžius, ypač Balkanų valstybė šalis, Balkanų regiono šalis. Mes Mes taip pat remiame valstybės narės, teikdami konsulinę pagalbą kai kurią, padedame renkti identifikavimo ilgalaikės misijas Italijoje. Mes taip pat esame surengę valstybėse narėse trumpalaikio panašaus pobūdžio misijų ir norėčiau pasakyti, kad visi šitie veiksmai yra įgyvendinami e, laikantis pagrindinių teisų nuostatų. Agentūra yra įdiegusi e, stebėsenos struktūrą ir norime užtikrinti, kad ypač tie jautrus skrydžiai ir tie bendri organizuojami skrydžiai vyktų tik dalyvaujant ES kompetentingiems stebėtojams. Iš agentūros perspektyvos žvelgiant yra būtina E, laikytis aiškaus požiūrio. Aiškaus tuo, kad būtina dėkti integruotą gražinimo sistemą, tai reiškia, kad nacionalinės struktūros, Europos komisija ir agentūra, tai yra Frontexas, keistųsi informaciją realių laikų dėl įvairiausių gražinimo politikos aspektų. Agentūrai būtini taip pat yra ir operatyviniai duomenys, tačiau taip pat mums reikia matyti ir platesnę perspektyvą, kaip buvo pasakyta šį rytą. Mes kalbėjome apie vystimasi, kuris yra ypatingos svarbos tam, kad migracijos valdymas nebūtų apribotas tik gražinimo politikos įgyvendinimu. Pietų kaiminystė taip pat buvo pasiūlyta aptarti Frontexui, tą pasiūlė Europos komisija mm, Mes esame sukūrę tam tikrą žvalgybos struktūrą e, susijusią su Afrikos regiono tam tikrus valstybėmis. Tos valstybės yra kviečiamos bendradarbiauti klausimai susijusiai su sienų valdymu, su geresniu saugumu užtikrinimu Afrikos kontinente. Jeigu norime laikytis tokio požiūrio, kai laimi abi pusės. Ir čia pirmiausia kalbu apie operatyvinę veiklą, kuri yra viena svarbiausių laikomų dabar mūsų agentūroje. Mes turime rasti tokių temų ir plėsti tas temas, kurios būtų susijusios su saugumo klausimais. Tos temos nebūtinai yra tiesiogiai susijusios su migracija, bet jo žmonėms kelia susirūpinimą. Yra tokių šalių, kur saugumas yra svarbiausias klausimas. Dėl to, kad turime platesnius įgaliojimus, dėl to, kad turime uh, žvalgybos bendruomenę, dėl to, kad turime pietų kaiminystės politiką. Manau, kad mes pajėgsime ir toliau plėtoti dialogą, profesinį dialogą sienų valdymo srityje. Be abejo, reikia turėti ilgalaikiškesnę vystimosi politiką, bendradarbiaujant su tomis šalimis. Tai nebėra mūsų agentūros kompetencijos sritis, bet uh, Man atrodo, tai yra akivaizdu, mes negalime gyveninti tinkamos gražinimo politikos, jeigu neapimame bendrai kitų migracijos politikos, kitų aspektų ir jeigu ne, neužtikriname tam tikros pusiausvyros šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Na ir paskutinis e, šios diskusijos dalies kalbėtojas, e, ponas Ben Luis, jungtinių tautų e, žmogaus teisų vyriausiojo galiotojo biuro atstovas. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū, kad mane šiandien pasikvietėt. Mano prezentacija bus šiek tiek kitokia. Ir šiandien aš apsimesiu, kad esu Europos ekspertas, bet iš esmės pristatysiu bendrai e, žmogaus teisų apsaugos biuro e, problemas susijusias su deportacija, savanoriška ar prievartinė migracija ir panašiai. Ir šiek tiek kitaip e, įvertinsiu naują ES poziciją. Kaip dažnai sakoma, migrantų gražinimas yra būtinas gerai veikiančios migracijos valdymo sistemos elementas, tai girdime labai dažnai. Aš e, galiu tik tai pasakyti ir patvirtinti šią poziciją ir pasakyti, kad didelio masto gražinimai yra žlugusios migracijos sistemos ženklas. Jeigu jūs esate gražinamas prievarta arba įstumiamas į tą vadinamą savanorišką gražinimą, uh, esate priverstas grįžti ir jeigu tie grįžtančių skaičiai yra labai dėli, kažkas yra negerai. Arba trūksta saugių gerų migracijos kanalų, arba žmonės nesugeba pragy... prasigyventi valstybė ir grįžti savo jėgomis. Ir e, manau, kad tai yra uždaviniai, apie kuriuos jūs turėtumėt pagalvoti. Aš nuo pat pradžios noriu pasakyti, apie ką mes čia kalbame. Kas yra gražinimas? gražinimas gali būti kaip klinikinis reikalas ir bent jau Bruselio e, aplinkoje dažnai pamirštamas kontekstas. E, ilgą laiką stebėdam, kokia buvo migracijos politika, gražinimo įpročiai, kokie mes iš savo biuro stebime, kaip kas vyksta ir kitais metais tą tęsime. E, gražinimas, kad e, ir koks jis bebūtų, ypač jeigu tai prievartinis gražinimas, jis yra labai žiaurus, smurtinis vos nedalykas. dalykas Ir vos neišimtis yra, kai žmogus gali grįžti namo saugiai, ramiai, laikantis žmogaus teisų, pagarbos principų. Dažnai tie žmonės yra gražinami į valstybę, kuri netgi nėra jų namai. Todėl gražinimas tame kontekste reiškia tų žmonių išmetimą, grįžimą į niekur, nes jie yra gražinami ne į savo aplinką. Atvirai turime kalbėti apie realybę. Gražinimas yra dažnai eufemizmas, reiškiantis, kad žmonės yra išvarome arba jų atsikratome, nes jie yra nepageidaujami. Žmonės e, grįžta į valstybės, kurios dėl kažkokių istorinių ar struktūrinių e, priežasčių negali jiems suteikti padarių gyvenimo sąlygų. E, ir tai yra turbūt priežastis, dėl kurios aš norėjau šiandien su jumis susitikti ir dabar pakalbėsiu apie gražinimo politikos padarinius. Visų pirma, valstybėms yra nedraudžiama uh, atsikratyti žmonių, kurie yra jų teritorijoje neteisėtai, tačiau ne visuomet būtinybė yra būtina. Kaip jau anksčiau buvo sakyta, valstybių veiksmai visuomet e, turi būti ribojami tarptautinės teisės nuostatų, tarp jų yra ir žmogaus teisų deklaracija, kuri deklaruoja, kad visi žmonės yra sukarti lygus E, žmogaus teisės yra lygios, jų orumas yra lygus. Prisiminkime, kokiu būdu žmonės turi keliauti, kaip jie kerta sienas, kokiais, kokiamis aplinkybėmis jie patenka į kitas valstybės. Ir visos valstybės turi teisinių prievalių migrantų atžvilgių, nepriklausomai nuo to, ar tas žmogus yra pateikęs prašymą, prašym, par, e, prieglopšio prašymą ar ne. Žmogaus teisės, tarptautinės teisės suteikia tarptautinę apsaugos e, E, pagrindą migrantų apsaugai, migrantams apsaugoti. Ir šiuo požiūriu mes supraskime, kad teisės yra tarpusavėje priklausomos ir nedalyjamos. Tai, kad pabėgėliai turi tarp tinkrų teisių pagal tarptautinę pabėgėlių teisę, neatima iš jų tarptautinės žmogaus teisės e, numatytų nuostatų ar tarptautinės humanitarnės teisės nustatytų teisių. Europos e, Sąjungoje dažnai matome, kad yra daug pabėgėlių, kurie e, yra traktuojami kaip nusipelnė tarptautinės apsaugos ir kiti. Tarsi dvi kategorijos yra atskiriamas. Tai yra nenormalu. Visi žmonės nusi, nusipelno tarptautinės apsaugos. Pagal tarptautinę žmogaus teisų teisę pabėgėliai nusipelno apsaugos. Kaip, ar tai būtų vaikai, ar tai būtų moteris, vaikams yra taikomos vaikų teisų apsaugos nuostatos, moterims atsitinkamai moterų teisų apsaugos nuostatos. Taigi reikalai yra žymiai sudėtingesni negu paprastai. Negalime paprastai skirsti žmonių į prieklučius siekiančius ir kitus. Ypač, kai pradame kalbėti apie reikalingas procesinės teisės, teisų garantijas, deportaciją ir kit, neprievartinį ne, gražinama. Kadangi teisės yra tarpusavyje susijusios ir nedalyjamos, e, žmogus visuomet nusipelno geriausių įmanomų teisės apsaugos priemonių. E, pagrindinės žmogaus teisų nuostatos suteikia migrantams, kaip ir absoliučiai visiems kitiems žmonėms, bent jau minimales pagrindinės civilinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės. Taip pat ir e, tarptautinėse žmogaus teisės priemonėse numatytas civilinės teisės, tokias kaip, pavyzdžiui, vaiko teisų apsaugos konvencija arba e, moterų nediskriminavimo konvencijas nuostatas. E, migrantų darbuotojų nediskriminavimo konvencija taip pat turi būti taikoma. Absoliučiai visos ES valstybės narės yra tas konvencijas ratifikavusios, taigi jūs teisiškai privalote užtikrinti tų žmonių apsaugą. E, E, pagal tarptautinės dabar galiojančias sutartys ES valstybės narės yra prisėmusios prievalės ir pagal tarptautinę teisę turi e, gerbti ir laikytis žmogaus teisų numatytų tose konvencijose visų žmonių esančių jūsų teritorijoje, e, jūsų valstybės teritorijoje ir valdančios e, zonos teritorijoje teisės. E, tokiu būdu negalima E, jokių būdų bandyti išorės veiksmų politikoje apeiti tų teisių ar jų nesilaikyti. Aš dabar galvoju, kas ypatinga ES migrantų gražinimo komunikatuose. Šių metų kovo mėnesį mūsų biuras kartu su UNICEF ir tarptautinių vaikų teisų organizacijomis e, bandė parengti dokumentą, kad pasipriešintų ES valstybių bandymams pažeisti vaikų teisės. Mm, nes migracijos kontrolė buvo svar, traktuojama kaip svarbesnė už vaiko interesus. Ir paskui apie tai pakalbėsime. Ir migrantų darbuotojų komitetas ir vaiko teisų komitetas jungtinėse tautose labai aiškiai deklaravo, kad vaiko interesai turi e, prioritetą migracijos kontrolės procedūrų atžvilgių. E, Ta pačia e, diena, kovo 9 dieną, E, buvo tartasi e, su ES e, migrantų gražinimo sprendimus priimančiomis institucijomis ir mes galvojame, Prisiminėme tai, kad dažnai vaikai patenka į pavojų ir yra pažeigiamas tarptautinės žmogaus teisų normos jų atžvilgių. Per paskutinį Libę komitetą, kuriame aš dalyvavau balandžio mėnesį, buvo daug kalbama apie migrantų gražinimą. Ir labai daug kas kreipėsi Europos komisiją, kad būtų atidžiai naudojami migrantų gražinimo susitarimai. Ir daug parlamentarų pastebėjo, kad ES atsirado tendencija prievarta išsiųsti žmonės ne savo norų. Ir tai e, atitolina ES nuo jos pagrindinių vertybių. Taigi dabar, kad e, kai kurias e, apsaugos spragas pašalintume, mes sakėme, kad reikia <clears throat> migracijos dokumentus bendrai peržiūrėti, ypač skirsnius, kurie yra susiję migrantų gražinimu. 2014 metais mes dar paskelbėme gairias norminės gairės dėl žmogaus teisių, jos yra pagristos su tarptautinėmis žmogaus gairėmis dėl žmogaus teisių ir e, ten yra kalba apie tai, kaip žmogaus teisų įsipareigojimai turi būti paisomi valdant migraciją. Yra dešimt tokių e, rekomendacijų ir gairių parengta, jos yra lydimos visos eilės praktinių veiksmų, kurios leistų apsaugoti migrantų teisės. Šiandien aš norėčiau išskirti dvi tokias gairės Taigi žmogaus teisės e, gražinimo ir išvarimo atveju, taip pat e, Taigi aš tas dvi paskutinės gairės išskirsiu. Taigi sakoma, kad žmogaus e, gražinimas neturi pažeisti uh, E, negražinimo principo nuostatų ir net e, savanoriško gražinimo procesai turi būti labai atidžiai tikrinami. Yra teikiama visa eilė rekomendacijų dėl tinkamų procedūrų. Šiandien aš neturiu laiko, kad tai pristatyčiau, išskirsiu tik keletą pagrindinių. Konkrečiai dėl negražinimo reikia pabrėžti, kad tarptautinėje teisėje yra e, tokia e, išskirtinė teisė numatyta. E, E, pabėgėlių teisėje apie tai yra labai plačiai kalbama. Dėl to, kad kažkas negali pasinaudoti prieglopščio suteikimu, nereiškia, kad tas žmogus gali būti gražinamas į pirminę valstybę. E, tos teisės uh, E, nuostatos taip pat yra siejamos su, su konvencijų dėl kovos su, su kankinimu nuostatu ir teigiama, kad kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į kiekvieno asmens individualias nuostatas, užtikrinant, kad tas žmogus nesusidurs su netinkamu elgesiu ar kankinimu sugrįžęs į savo valstybę e, jeigu jis dabar joje negyvena. Dėl e, procesinės teisės uh, yra numatyta, kad turi būti suteikta bent jau minimali teisinė pagalba, matant ir galimybę apskūsti priimtą sprendimą dėl gražinimo. Turi būti suteikta pakankamai laiko apskundimui, tai nėra procedūrinė teisė, turi būti numatyta praktinė galimybė pasinaudoti tą teisę. Tai apimtų ir prieiga prie informacijos, raštišką paaiškinimą dėl gražinimo sprendimo priežasčių, tai turi būti parašta kalba ir formatu, kurią atitinkamas asmuo supranta, tai yra susijęs su vertėjų raštų žodžiu E, suteikimu. Na ir galiausiai gražinimo procedūroms turi būti uh, E, taikomas individualus nepriklausomas vertinimas. Ja turi stebėti nepriklausoma tarnyba, kuri nėra susijusi su gražinimo sprendimą prieimusią instanciją. Ir ji, ta nepriklausoma tarnyba, turi užtikrinti, kad laikomasi visų nuostatų. Perinu prie dešimtosios gairės, kurioje kalbama apie bendradarbiavimo susitarimus. Atkreipiame dėmesį, kad visas bendradarbiavimas per sienas turi vadovauti žmogaus teisų principais, įskaitant garantijas suteikti išskirti gerbtinės žmogaus teisės. Ta požiūrį mes rekomenduojame, jis reikalauja, kad susitarimai nebūtų sudaryti su valstybėmis, kurios nesugeba gerbti žmogaus teisų. Žmogaus teisų metodas turi apimti visą eilę žmogaus teisės apsaugančių organizacijų, tai turi būti ne tik teisėjas saugos ir teisėjas vargos institucijos, bet ir visi kiti susiję subjektai, pavyzdžiui, migracijos tarnybos e, turi e, turėti tarptautinės organizacijos turinčios žmogaus teisės apsaugos mandatą ir bendradarbiavimo sutartyse turi būti kalbama apie tai labai konkrečiai. Ta prasme, bendradarbiavimo sutartys pačios turi būti atidžiai stebimas ir kontroliuojamas, turi būti numatytas geras apskaitos mechanizmas, nepriklausomas stebėsinos mechanizmas turi būti sukurtas laikantis visų tarptautinės teisės reikalavimų. E, išvados ir rekomendacijos. Vėlgi laiko nedaug ir mes negalime visų jų čia pristatyti, bet aš norėčiau tik išskirti vieną esminę, kuri man atrodo svarbiausia. Tai yra, mes turime tikrinti atskaitomybės laikymasi. Bet aš noriu Jūs paskatinti uh, kad suprastumėt, jog žmogaus teisų mechanizmas nustato pagrindą, o ne viršutinę ribą, pamatinę ribą, o ne viršutinę ribą. Jeigu sakoma, kad vaikas neturi būti kankinamas, tai čia yra minimumas. Ir e, reiškia, kad e, jeigu žmogus gražintas į savo tėvynę bus nužudomas, o ne kankinimas, tai jau čia savaime suprantama. Taigi mes e, supraskime, kas yra iš tiesų parašta 21 straipsnėje ir stenkimės juo visuomet naudotis. Bendradarbiavimo sutartis ir veiksmai turi būti siejami su žmogaus gerovės ir orumo išsaugojimu. Labai ačiū. Iš tiesų tai labai svarbi tema, bet mes laiko daug neturim. Tik du kolegos nori pasisakyti - Jean Lambert ir Kristin Veržiet. Ar dar kas nors norės kalbėti? Tik du. Jean pirmiausia. I, um, got... Ačiū. aš apsiribosiu tik klausimais. Visų pirma, buvo paminėta jau porą kartų identifikavimo klausimas. Rengiant žmogų gražinti ir panašiai. Žinom, kad skirtingos valstybės skirtaip tą problemą sprendžia. O aš norėčiau konkrečiai paklausti, ar visos valstybės narės turi e, be pilietybės neturinčios menų procedūrą šiuo atveju. Nes kartais kyla ginčių, ar, vienas, ar žmonės turintis tam tikros valstybės pilietybę gali būti gražinami. Prisiminkime, pavyzdžiui, Bangladešo rohingų uh, atvejį. Jeigu esate rohingas iš Bangladešo, jūs nesat bangladešietis, bangladešietis, kaip tą žmogų identifikuoti? Tas žmogus yra tarsi be pilietybės. Ar valstybės narės turi geras procedūras, kaip elgtis su žmonėmis be pilietybės, kad būtų galima atsižvelgti į kai kurias labai realias problemas? Galbūt tai nėra pagrindinės, bet jos yra realios. Dar vienas dalykas. Kalbant apie pačius gražinimus girdėjome, kad ES e, stebi gražinimus pačiose lėktuvuose. Dėl to mes labai ginčiamės, <clears throat> kai e, rengėme e, migrantų gražinimo direktyvą. Bet uh, Ką jūs sėdintieji tribūnoje galvojate, kas yra tasai ilgalaikis gražinimas ir kiek e, stebėjsenos šiuo atveju galima pritaikyti? Man kartais sudaro įspūdis, kad viena dalis e, prieklopščio procedūrų, kuriai mes visai neskiriam dėmesio, yra susijusi su tuo, kad žmogus yra nepripažįstamas kaip galintis likti ir jis yra gražinamas. Tai reiškia, kad tarsi žmogus yra išmetamas iš uh, E, visos procedūros? Ar tikrai visuomet yra priimamas teisingas sprendimas? Ar turite susikūrę metodą, kaip elgtis, kaip tik, kas, kad įvertintumėt, kas vyks su žmonėmis, kai jie bus gražinti į savo valstybę? Kitas dalykas, kaip veikia tie savanoriško gražinimo procesai? Kitas dar vienas klausimas - įvažiavimo uždraudimas. Man atrodo, kad gražinimo direktyvoje tai buvo vienas iš siaubingiausių dalykų. Uh, E, žmogus iš arešto turėjo būti nusiustas į kalėjimą, atrodo. Bet šiuo atveju kokį poveikį tas neįvažia, įvažiavimo uždraudimas e, padarė? Ką tai reiškia realiai praktiškai jums stebint padėtį? Aš visą eilę dar kitų e, klausimų turiu, bet gal jau kitą kartą paklausiu. <laughs> Labai platus ir taip jau sąrašas. Mari Kristin. Merci, monsieur. Ačiū pirmininkė. Ačiū trims kalbėtojams. Norėčiau padėkoti ponui Liuvis už tai, kad jis savo pristatymo pradžioje pasakė, kad jam nekilo jokių problemų atvykstant į Briuselį. Man atrodo, kad kas kartą kalbant apie migracijos politiką, apie tai reikia kalbėti. Ne visi žmonės turi tas pačias teisės į mobilumą. Aš tik tai pakartosiu, ką jau ir sakiau. Trešdalis pasaulio piliečių gyventojų turi teisę į mobilumą, o du trešdaliai privalo likti savo šalise, nepaisant visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 13 straipsnio nuostatų. Na ir dar norėčiau padėkoti už tai, kad priminėte žmogaus teisų klausimą, taip pat e, visas e, žmogaus teisų konvencijas, prie kurios e, prisijungusios ir valstybės narės, išskyrus darbuotojų ir migrantų darbuotojų deklaraciją, konvenciją tiksliau. Nes joje yra sakoma, kad yra išvardymos jų teisės, tai yra visi migrantai turi teisės, nepaisant jų statuso. Dabar norėčiau prie gražinimo politikos e, pereiti. Pone Ledžeri, jūs sakėte, kad yra čia problema, nes egzistuoja didžiulis atotrukis tarp prieglopščio prašytojų ir e, skaičiaus e, žmonių, kurie gauna tartautinę apsaugą. Nežinau, koks tas atotrukis yra, bet aš tik tai priminsiu skaičius. 61 procentas prieglopščio prašytojų e, pirmos instancijos e, procese gauna e, prieglopsti. Tai maždaug 2 trečdaliai plus 17 papildomų procentų, kurie aukštesniuose instancijose šią teisę gauna. Taigi atotrukio nėra tačiau yra didžiulis atotrukis skirtumas tarp valstybių narių. E, vidutinis e, rodiklis yra 8 procentai, pavyzdžiui, Vengrijoje ir 90. Ir 84, daugiau nei 84 procentai kitose valstybėse narėse. Taigi čia, būtent čia problema egzistuoja. Aš tiesiogiai nedirbu, bet žinau, kad šiuo metu yra bandoma suharmonizuoti, sune, suderinti šios dalykus, bet žinau, kad šis atotrukis egzistuoja ir kad mm, mes turime tarptautinės teisės prim, principus priminti valstybėms narėms. Ir praktiškai visi e, prieglopščio prašytojai nėra ekonominiai migrantai, juk čia yra neligybė ir šioje srityje ir mes pažeidinėjame tarptautinės teisės tiksliau tarptautinę teisę. Na ir dabar e, komisijos ir Frontex atstovams norėčiau užduoti klausimą, kaip gražinimo politika yra užtikrinama laikantis tarptautinės teisės principų, kaip yra užtikrinama, kad kolektyvinio išsiuntimo, e, kolektyvinis išsiuntimas neorganizuojamas. E, žinau, kad kreipėtės į valstybės narės su prašymu ir man kyla klausimas, kaip realiai tai vyksta, kaip jūs užtikrinate, kad individualus peržiūrėjimas visų atveju vyksta, kaip užtikrinate, kad visos teisės e, laikomos, visų teisų laikomasi, kad procedūrų visų laikomasi, kaip užtikrinate, kad pažeidžiami asmenys nėra išsiunčiami ir kaip užtikrinate kad žmonės nėra siunčiami į valstybės, kuriuose jų e, teisės ir jų žmogaus teisės bus pažeidžiamas. Pavyzdžiui, teisė gyvenimą, gali būti jie kankinami tie žmonės. Taigi čia tiek dėl tartutinių e, susitarimų nuostatų laikymosi. Na ir dar pritarčiau Jums, kad e, migracijos valdymo politika neturėtų būti siejama su gražinimo politika. Tačiau ką Frontexe Jūs čia konkrečiai turite galvoje? Be to, e, taip, aš sutinku su tuo, kad reikia subalansuotos migracijos su Afrikos kontinentu srautų ir norėčiau paklausti, kaip jūs tai įsivaizduojate. Bet, ta, bet to dar norėčiau sureaguoti į Sofiją Netvelt pasisakymą. Kaip e, mes, parlamentas, Libe komitetas, galime prisidėti prie to, kad būtų laikomasi procedūrų ir visų e, taisyklių šioje srityje. Juk ir mes už tai atsakingi. Dažnai yra sakoma, kad reikia laikytis tartautinių susitarimų, visą laiką tai primename rezoliucijose pranešimuose, tačiau kaip konkrečiai mes prisimame atsakomybės e, šioje srityje, lyginant su, e, kitose, su kitomis e, ES institucijomis. Ačiū. <clears throat> Mes turime pabaigti iki 15 po 12, taigi labai trumpai žodis ponui Tudoračiui. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už klausimus, labai trumpai pamatysiu atsakyti. Pirmiausia, dėl asmenų be pilietybės ir jų identifikavimo. Taip, asmenys be pilietybės. Čia mes neturime jokių teisės aktų ES šioje srityje, remiamės nacionaliniais teisės aktais. Valstybės narės turi teisės aktų šioje srityje. E, o identifikavimo procesai yra mūsų gražinimo procesų dalis. Ir praktiškai e, nėra graži, jokių gražinimo veiksmų įmasi, jeigu trečioji šalis nepatvirtina identifikavimo to asmens. Tai čia yra papildoma garantija. Mm, dabar tvarumas gražinimo. Manau, čia turime pasižiūrėti du skirtingus aspektus. Pirmiausia, gražinimo procesas yra stebimas nacionalinės procedūros yra stebimos, taip pat ir išsamus platus mandatas Frontexui yra e, pateiktas, suteiktas tiksliau. Na, ir kai gražinamas asmuo grįžta į savo kilmės šalį, yra dėmesys skiriamas ne vien tik tai e, tam gražinamam asmeniui, bet skiriamos lėšos, pavyzdžiui, vystamosios pagalbos bendruomenėms vietoje gyvenančiams. Mes investuojame į tas bendruomenės, kurios priima gražinamus asmenys. Mes norime tvarumo ir reintegravimo į šias bendruomenės. Taip pat investuojame į stebėsenos programas, nuo 6 iki 12 mėnesių jos trunka gražinami asmenys yra stebimi, žiūrime, kaip gražinimo procesai realiai įgyvendinami. Dabar atvykimo įvažiuoti veiksmingumas. Per švel misijas mus stebėjo e, šiuo klausimu ir kas dėl švel misijų, tai mes galėtume daugiau informacijos pateikti, kaip tai gyvendama kiekvienoje valstybėje narėje. Tai pats svarbu yra žinoti, kad e, šią vasarą e, Teisingumo teismas buvo priėmė sprendimą dėl draudimo įvažiuoti. Taigi tai reikėtų atsižvelgti. Dabar kitas klausimas, kaip užtikrinti, kad gražinant yra laikomas žmogaus teisų bei kitų saugiklių, e, kaip pavyzdžiui, masiškai deportuojami žmonės. Bet to mes negalime pritarti tai mas, tos masinės deportacijos principui ES, nes kiek, dėl kiekvieno asmens yra priimamas atskiras sprendimas, jo atvejais yra įvertinamas ir nėra čia jokio kolektyvinio masinio išsiuntimo arba deportavimo, kaip kad buvo pasakyta. Atskiri vertinimai. Bet skirų vertinimų dar yra mūsų teisinių sistemų patikrinimai atliekami Taigi, teisinės teisėtvarkos pareigūnai, čia visos, dalyvauja visos garantijos ir saugikliai yra pritaikomi. Bet to dar yra labai e, rimta stebėjimo sistema įgyvendinta. Pavyzdžiui, sienų tarnybose ir reiškia, kad visos gražinimo operacijos e, įtraukia, apima tiksliau ir stebėjimo komponentą. Žiūrima, ar žmogaus teisės nepažeidžiamos. Na ir dar per švel misijas stebėsenai e, labai e, daug dėmesio e, skiriame ir pavyzdžiui, kai matėme, kad tam tikros procedūros yra nesilaikoma, pažeidžiama, tai mes pradėjome mes pradedame pažeidimo procedūrą prieš valstybės narės, kurios tai daro. Aš dabar žodis e, ponui Ležėrai. Dabar kas dėl e, asmenų prašančių e, prieglopščio ir asmenų, kurie išsiunčiami skaičiaus. Net jeigu ir vidurkis yra 61 procentas prašymų patenkinimo, tai jeigu paimtume absoliučius skaičius 2015 metais, iš vieno milijono žmonių vis dėlto liktų 400 tūkstančių asmenų. Taigi situacija vis dėlto yra rimta, juk tie asmenys neturi teisės būti legaliai šalyje, negali dirbti. Tai reiškia, kad jų e, situacija e, yra visiškai niekaip nereglamentuojama valstybėse narėse. Na ir kaip kad sakė komisijos atstovas, kas dėl pagrindinių teisų laikymosi užtikrinimo. Pridurčiau čia, kad yra agentūros elgesio kodeksas, e, Europos pasienio agentūros kodeksas parengtas, yra identifikuojama medicininė bei humanitarnė būklė asmenų, e, yra tam tikros priemonės gyvendinamos. 2017 metais agentūra 86 e, stebėtojus žmogaus teisų e, siuntė į vietą ir, pavyzdžiui, kai valstybės narės negali nacionalinių stebėtojų skirti, tai tada agentūra panaudoja savo e, Europos stebėtojų tinklo pajėgumus. Dar taip pat reikėtų štai ką atskirti kai e, skrydžiai vadinami tokie jautrus yra, tai yra tie skrydžiai į šalis, kurios netitinka mūsų standartų, pavyzdžiui, e, nesilaiko tam tikrų principų, tai mes tada e, bandome užtikrinti, kad lėktuvose būtų ir stebėtojų. Mm, dabar vystomosis pagalbos politiką pasienio agentūrai, pasienio tarnybų agentūrai, kągi ji reiškia. Mes e, dirbame sustiprinto bendradarbiavimo sąlygomis ir e, čia reikėtų paminėti šalis, su kuriomis valstybės narės turi pasirašysios sustarimus, tos kompakt. Ir Mes žinome taip pat, kad yra ir kitų priemonių, nepaisant to, kad jie, jos nepatektų į agentūros įgaliojimus. Tai yra ir kitų priemonių, e, pavyzdžiui, ekonominio vystimosi priemonės. Ačiū. Dabar žodis ponui Liuvis. Ačiū. Labai trumpai pabandysiu sureaguoti į tvarumą. Dėl, pavyzdžiui, nekankinimo principo. Mes dėl negražinimo e, principo pritaikymo. Taigi mes e, jau e, gairėse tam tikrus dalykus esame nurodyti, pavyzdžiui, dėl asmenų išsintimo ir, pavyzdžiui, kas reiškia tvarumas. Kai asmenys yra gražinami, jie turi užtikrinamos bent minimalios žmogaus teisės, tai reiškia socialinis saugumas, sveikatos apžiūra, teisė į švietimą, teisė e, kreiptis į teisingumą. Taigi, tos pagrindinės, jeigu pagrindinių teisų normų nesilaikoma, tai tada nėra tvarus gražinimas čia. Su tam tikromis vyriausybėmis yra deramas dėl formalių sustarimų, pavyzdžiui, su Libija. Libija gali būti laikoma adekvačia partnerė e, gražinimo srityje, bet dar yra ir kitų. Na ir vieną dalyką norėčiau e, pasiaiškinti, tos masinės deportacijos. Man atrodo, aš E, tai pasakiau. Aš nesakiau masiniai išsiuntimai, aš tiesiog turėjau galvoje e, didelio masto skaičius. Tai yra žmonės, kurie yra išsiunčiami, jie neturi teisės čia pasilikti, jų yra daug. Taigi, jeigu tiek daug žmonių yra, tiksliau turi būti išsiusti, tai kažkas yra negerai. Ir jeigu, pavyzdžiui, prieglopšio sistema jiems negali būti pritaikyta, tai kokiais kanalais jiegi galėtų tai padaryti? Jie praktiškai e, sunku surasti būtų kitas praktin, kitus praktinius ir teisinius sprendimus. Ir be jokios abejonės tai nereiškia, kad negalima asmenų gražinti, bet aš tiesiog e, Kai kalbėjau apie masinę deportaciją, turėjau galvoje e, tokį prievartinį išsiuntimą didelio skaičiaus žmonių. Dėkoju. Ačiū mūsų trims kalbėtojams, dėkoju už jūsų laiką, dėkoju parlamento nariams už dalyvavimą diskusijose, o dabar posėdis baigiamas, sustiksime pusę trijų.